Mes chers collègues, bonjour. Bonjour, Wim van de Kamp, ça va Ça va, on est dans... Gerai, gerai, laiko turime, nedaug vėluojame. Ne septynios minutės po, bet mes orientuojamės į ketvirtį, prancūziškai masydami. Norėčiau paklausti, ar kas nors prieštarauja darbo atvarkė, nori ką nors pasiūlyti? Pirmininkaujančios pranešimai. Norėčiau Jūs informuoti apie paskutinį mūsų posėdį. Pirmiausia, siūlo pakalbėti apie koordinatorių susitikimą. C'est lundi pour tout le monde. J'ai fait Šiandien pirmadienis nekeista, kad ir aš darau klaidas. Pirmiausia, aš norėčiau atsiprašyti kitų kolegų, kadangi koordinatorių reikia palaukti. Protokolas. Manyčiau, protokolo jūs pritarėte be jokių nors išlygų, abejonių. Taigi, pirmininkės pranešimai. Norėčiau Jums pasakyti štai ką. Organizuojame pirmąjį transporto komiteto posėdį ir jisai vyks spalio 11 dieną. Taigi pirmas kartas, kai mūsų komitetas atveria savo duris ir pakviečia dalyvauti piliečius. Taigi Europa be sienų klausysis mūsų visų, kadangi šitas posėdis bus transliuojamas internetu ir aš tikiuosi, kad jūs galėsite patvirtinti, kad esate ištikimi parlamento darbuotojai ir aktyviai dalyvausite šiame posėdėje. Iki 26-osios jūs turite gauti pranešimus, kvietimus. Ir jeigu viskas tvarkoji, Mes iš karto periname prie pirmojo darbotvarkės klausimų, tai yra prie balsavimo. Norėčiau paprašyti pareng, pasiruošti korteles ir pasitikrinkime, ar yra kvorumas. Balsuojame, bandomasis balsavimas. Baigiame. pakankamas skaičius dalyvių, kad būtų užtikrintas kvormas. Taigi pradame balsuoti. Pirmiausia, dėl Montero pranešimas. Pirmiausia, sveika, sveika atvykusi ponia Montero. Įsitempusi, baiminatės. Taigi pradėkime. Aš esu labai gerai nusiteikusi, toj pradėsime rimtą darbą. Taigi pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimtas. Tryliktas. Kas už? kas prieš, susilaiko, 13 pritarta taipogi, 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, 14 pakeitimui pritarta, 16 kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta, 18 kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Pasitikrinkime kortelėmis. Tikiuosi, kad visi esate pasiruošę. Taigi, pradedame balsavimą. 18. Pritarta jam. Antrasis kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Pritarta. 27. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Kaputo, jūsų pakeitimas. Labadiena. 28. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 29. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Trečias kompromisas. Kas už? kas prieš, susilaiko, priimta. 37. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas 37 pakeitimas. Ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Penktas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta pritarta. Šeštasis, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Septintas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 54. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 60. Kas už, kas prieš, susilaiko 60 pritarta. 61 kas už. Vandikamp, prašau. Ar jūs norite, kad grįžtume prie 60? Taigi turime balsuoti kortelėmis dėl 60. Pradėdame, baigiame. 60. Priimta. 61. Kas už? kas prieš, susilaiko, priimta. 62 kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. 63 kas už, 62 norėtumėte grįžti atgal prie 62 balsuoti kortelėmis, balsuojame, baigiame. Tas pats priimta. 63. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 64. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 8. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 9. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta susilaiko Primta. 703. Kas už, kas prieš, susilaiko. Primta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. Trečias, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Penktasis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šeštasis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Septintas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Taigi balsuojame. Baigiamasis balsavimas dėl viso teksto su pakeitimais. Prašome pradėti. Baigiame. Taigi 33 balsavo, 31 už. Didžiai balsų daugumą pranešimui pritarta. Pasuojame toliau. Kai kurių teisės aktų suderinimas su sutarties dėl jos veikimo 210 ir 291 e, straipsniais. Mūsų pranešėjas yra Žoržas Mair. Taigi, turime pasuoti už 44 iki, iki 98, kas už, kas prieš. Atmestas visas blokas šitų pakeitimų. 98, kas už. 99, atsiprašau. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. 29. Pritarta. Nuo 1 iki 43. Už visą bloką. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Balsuokime kortelėmis. Rezultatas neaiškus. Pradedame balsuoti. Baigiame. Nuo 1 iki 43 pakeitimai priimti, jiems pritarta. Tęsime. Kitas blokas. Nuo 109 iki 7. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. 111. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. 112. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. 113. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Pritarta. 114. Kas už, kas prieš, susilaiko, pritartam. 115. Kas už, kas prieš, susilaiko, pritartam. 11. Kas už, kas prieš, susilaiko, pritartam. Dabar už kelis pakeitimus iš karto 118 iki 20 imtinai. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 120 už. Šis prieš. Susilaiko. Priimta. 121. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Ir baigiam. Amen. <laughs> baigiamasis balsavimas. Taigi už visą tekstą su pakeitimais. Kolniš. Atsiprašau, pirmininkė, aš galbūt pasimečiau 101, 106. Ar dėl šitų mes balsavome? Man atrodo, kad ne. Man atrodo, kad balsavome nuo 98 iki 99 101, 106 man kelia bejonių, ar mes balsavome dėl jų. Kolega Kolniš, kadangi aš pasiūliau balsuoti už visus pakeitimus bloku nuo 44 iki 28 ir 100 ir Jūs to neišryškinote, ko gero aš suklydau, viską taip, taip ir buvo. Taigi dabar jau balsuokime už visą tekstą su pakeitimais. Baigiamasis balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Pritarta pranešimui. 22 balsais už ir vienas susilaikė. Dabar tęsime darbą. Balsavimas baigėsi, o dabar pranešimas dėl inovacijų skatinimo siekiant skaid... švarios energetikos. Mūsų pranešėja yra Izabela Demonte. Iš karto suteiksiu pranešėjai žodį, o po to šešėliams pranešėjams ir po to suteiksiu žodį komisijos atstovui ir po to dar kartą suteiksiu žodį apibendrinimui pranešėjai. Taigi pranešėjai. Grazie Presidente. Mm, cari colleghi, la presente strategia ha come fine quello di accelerare. Labai ačiū pirmininkė, kolegos. Ši strategija yra siekiama paspartinti inovacijas, perinant prie švarios energetikos, kas yra būtina Europai. Tai yra labai svarbus procesas. Ne paskutiniai vietoje dėl Paryžiaus konferencijos sprendimų klimato kaitos atžvilgių. Ir mes visą laiką buvome kovos su klimato kaita avangarde. Tiek pramonės, tiek transporto srityje, tiek ir pastatų <clears throat> sektorijoje, statybų sektorijoje. Todėl norėčiau, kad ir toliau e, būtų įvairios skatinimo priemonės kurios e, skatintų investuotojus būtent e, nukreipti investicijas atitinkamą kryptimi. Taip pat labai svarbu, kad būtų užtikrinta prieiga rinkoje prie naujausių technologijų, kadangi kol kas to adekvačiai neužtikrinama, tai yra per daug buvo naudojama iškesnio kūro. Ir taip pat nebuvo e, adekvačių saugyklų naujų kūro gamybai. Tik mes norime, kad e, valstybės narės ir jų mažos vidutinės įmonės e, ir toliau išliktų priešakinėse šios kovos su klimato kaita gretose. Ir be abejo, pirmiausiai mūsų tikslas turi būti Paryžiaus konvencijos tikslai. <clears throat> Taip pat transportas gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį mažinant CO2 emisijas, todėl mums reikia tvaresnio arba ekologiškesnio miesto transporto. Be abejo, netrukus turėtų pasirodyti ir automobiliai be vairuotojų, tačiau tam, kad būtų tai pasiekta, kol kas turime investuoti į švarias, daugšančias technologijas, taip pat turime spręsti triukšmo problemą. Taigi turime iš tikrųjų sutelkti dėmesį daugelis ryčių. <clears throat> tai yra ir išmanieji miestai, ir e, mobilumo bei darnumo iniciatyvos, e, daug įvairiausių sričių, kur reikia imtis priemonių. Dar porą žodžių dėl turizmo. Vis daugiau turistų atvyksta į <clears throat> Europos Sąjungą. E, ir be abejo, tai yra geras iškinys, tačiau jie netiek daug naudojasi viešojo transportu, kiek galėtų, kiek pagidautumėm. Todėl reikia e, transportą, viešai transportą padaryti švaresniu ir labiau prieinamu turistams. E, Be abejo, būtų malonu išgirsti iš visų jūsų, kas bent kiek prisidėjo prie šito pranešimo, kur čia būtų dar galima siekti pažangos, e, kadangi šitas labai svarbus sektorius iš tikrųjų yra labai svarbus e, švarinant mūsų energetinius išteklius. Kągi, pradėsime diskusijas ir suteiksiu žodį. Mes šėlėm pranešėjom. Ačiū, ačiū pranešėjai už pasisakymą. Mes žinome, kad efektyvių veiksmų energetikos sektoriuje iš tikrųjų e, reikia imtis, jeigu norime įspręsti klimato kaitos problemą. E, auditorumai neseniai paskelbė pranešimą, kad e, energetikos sektorius iš esmės ir transportas kartu atsako už maždaug 80 procentų šiltnamio dujų išmetimų. Ir e, jeigu norime pasiekti geresnių tikslų, siekdami e, tikslų 2030 metam, o taip pat ir tolesnė perspektyva iki 50 metų, tai be abejo šitokios iniciatyvos labai sveikintinos, e, komisija skatina e, žalios energetikos vystimas ir labai svarbu, kad komitetas iš tikrųjų prisidėtų prie šitos ataskaitos pateikdama savo nuomonę. Kaip žinote, klimato kaita yra nudienos problema ir labai svarbu, kad būtų imtasi netidėliotinų veiksmų sprendžiant problemą, būtų skatinamas perėjimas prie konkurencingos, e, mažai anglės išlakų generuojančios ekonomikos, e, kadangi tai leis sukurti platesnę bendrą gerovę mūsų piliečiams, skaitant e, švaresnį orą, taip pat gali atverti naujų galimybių, ekonominių galimybių mažoms ir įmonėm. Europa yra pasaulio lyderė, siekdama energetiškai efektyvių sprendimų pramonėje, transporto srityje ir kitur. E, tačiau kai kuriais atžvilgiais mes taip pat atsiliekame nuo kitų šalių ir kitų regionų. Žinote, kad atsinaujinti šaltiniai užima vis didesnį, vis svaresnį vaidmenį e, energie, elektros energijos gamyboje, tačiau mes turime daugiau investuoti į statybas, į transporto vystymą, e, kadangi čia patirime stiprią konkurenciją iš kitų rinkų, ta konkurencija auga ir mūsų verslininkai iš tikrųjų turi išlikti konkurencingi. Taigi turime paspartinti investicijas, turime kurti švarios energetikos verslo modelius, e, pasirinkti tinkamą verslo aplinką, tam, kad e, mažos nesimonės šioje srityje būtų skatinamos. Ir taip pat turime užtikrinti tvarų finansavimą, jeigu norime e, kad mokslinius tyrimus ir inovacijas šioje srityje būtų pastoviai investuojama. O inovacijos iš tikrųjų yra uh, viena iš pagrindinių sričių, kurias reikia toliau stiprinti ir tai turime be abejo akcentuoti savo pranešime, kol jisai bus baigtas. Pa... Siekdama geresnio reguliavimo komisija pripažino, kad e, inovacijas reikia įtraukti, paminėti praktiškai beveik visas naujas teisinės iniciatyvas. Taigi labai svarbu e, E, pavyzdžiui, transporto sektorius iš tikrųjų atveria milžiniškų galimybių ir milžiniškų iššūkių. Jeigu norime sumažinti CO2 išlakas, e, be abejo, reikia inovacinių sprendimų ir pirmiausiai taip pat reikia skaitmeninių inovacijų tam, kad būtų užtikrintas išmanusis transporto tinklas, išmanusis mobilumas. Taip pat labai svarbu e, užtikrinti, kad ateities kartoms būtų paspartinta tvarka kūrėmos tiek geros naus baterijos, tiek elektrinės transporto priemonės. E, E, reikia įtraukti čia e, vartotojus, sustiprinti jų pasitikėjimą šioje srityje, e, reikia inovacijų įkrovimo infrastruktūros kūrime ir be abejo labai svarbu užtikrinti, kad visą tai realiai vyktų, jeigu norime iš tikrųjų pereiti prie mažai CO2 generuojančios ekonomikos. Taip pat e, reikia skurti labiau integruotas e, miesto transporto sistemas, panaudojant skaitinės technologijas. Taigi aš tikiuosi, kad e, iš tikrųjų mes su pranešėjai bendradarbiausime toliau ir šitą nuomonę bus toliau tobulinama. Ačiū, toliau steiksiu žodį. ECR atstovui. Pone Foster, jūs kalbate ECR vardu, ne? Tada perinu prie Aldą. Ponas Telčiko. Uh, you, uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos, labadiena. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti kolegos Jozo Radovič, kadangi jisai bu... vardu, kadangi jisai buvo užlaikytas dėl, dėl, dėl vėlančio skrydžio. E, matote, tai yra savotiškas, savotiškai nepalanki situacija, su kuria sudarė nutolusios teritorijos. Taigi jis paprašė pristatyti jo pozicijas. Uh, Na, pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad iš tikrųjų nuomonės pagrindas yra geras, e, spindi įvairių sektorių, tame tarpe transporto sektoriaus poreikiai, perinant prie, prie švarių e, žanglės išlakų kuriančių, e, kuriančios ekonomikos. Ir be abejo labai svarbu akcentuoti, kaip svarbu kurti alternatyvius transporto sprendimus. Naujas požiūris turėtų susijęti tai skaitminės technologijas, transportą ir energetiką. Ir kaip jūs Radovič sako, visą tai yra be abejo labai vertintina. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, kalnų e, kaimo vietovės, nutolusios vietovės nepaminėtos šitoje ataskaitoje. Taigi aš norėčiau čia pasinaudoti progą ir paraginti komisiją turimą finansavimą aiškiau nukreipti į e, susijusius strateginius prioritetus, tokius kaip elektrinis mobilumas ir elektrifikuota transporto sistema ne tik tai miestuose, bet taip pat ir kaimo vietovėse, kurios vėlgi lieka už borto. Taip pat norėčiau pasveikinti galimybę e, sukurti strateginę transporto tyrimų ir inovacijų darbo atvarkę, e, kas turėtų sukurti naują valdysenos mechanizmą ir tai leistų galbūt paspartinti tyrimus, inovacijas ir taip pat jų pritaikymą transporto sektoriuje, ko mums visiems labai reikia. Vėlgi, miesto projektai šiuo atveju yra neblogai, išvystyti, labai daug dėmesio dar trūksta kaimo vietovėms. Komisija e, pateikė naują koncepciją, išmanieji kaimai, tačiau čia nesiūlomas, e, taip sakant, e, ant vieno kurpalio užmautas sprendimas. Aš manau, kad labai svarbu atsižvelgti į atitinkamų teritorijų ypatumus ir be abejo priimti jos domen. Siekiant gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, mes turime uh, E, dalintis geriausią patirtimį, įskaitant taip pat ir išmanius e, įtraukius projektus. E, labai svarbu stiprinti kaimo vietovių ir miesto vietovių ryšį. Ir baigdamas kolegos noriu pasakyti, kad vienintelis būdas išlaikyti jaunimą kaimo vietovėse būtų atverti jiems naujas galimybės, naujas darbo vietas, gerą transporto susiekimą su miesto vietomis ir taip pat įtraukti e, įvairias skaitminės technologijas, tokias kaip e, plačiai juostas interneto tinklas. E, tiek Žradovič norėjo pasakyti ir aš jo vardu baigsiu kalbėti. Ačiū, Panteliškė, turiu pansakyti. Ačiū pranešėjai. Ekaut šešėlinis pranešėjas negalėjo atvykti į šį posėdį, todėl iš jo vardu išsakysiu keletą pastabų miestuose 70 procentų transportas atsakingas už klimato taršą ir tai yra vienintelis sektorius, kuriame emisijos didėja ir todėl be mobilumo, alternatyvos mobilumo mes negalėsime mažinti klimato taršos. Situacija labai palanki tuo, kad 2005 15 metais visi mūsų transporto ministrai susidarė, kad visas krovininis transportas galėjo būti perkeltas į konteinerius ir e, panaudojant elektros energiją. Tačiau kartu tai būtų ir procesas, kurio nepastebėtų mm, vartotojas, o tarša būtų maža, tačiau per tą laiką subsidijų negaunama ir sunkvežimiai gali pervežti tik tai tiek, kiek gali ir todėl reikia įdėti daugiau pastangų, kad miestus būtų galima išsaugoti švarius. Vokietijoje, pavyzdžiui, tos vertės, kurios numatytos ES teisės aktuose, tiesiog yra neįgyvendinamos. Tačiau jeigu šitie sunkvežimiai būtų pakeisti atitinkamomis e, elektroninėmis transporto priemonėmis, tai rezultatai būtų daug geri. Taigi mes kol kas ypatingą dėmesį e, skiriame elektrovaromiems automobiliais. Bet elektro... Der hat vor 45 Jahren, der Typ lebt noch. Vor Kitoms elektrinėms transporto priemonėms mes nekreipiame dėmesio. Taigi dabar, jeigu visos transporto priemonės taptų elektrinėmis ir jeigu būtų naudojamasi tik tai atsinaunančia elektros energija, tai nežinia, kaip situacija atrodytų, kadangi to, ko gero, niekas nepageidauja. Vokietija teigia, kad ta distancija, kuri dažniausiai nuvažiuojama automobiliu yra nedidesnė kaip 6 km. Ir todėl čia yra ta niša, į kurią reikėtų žvelgti. Reikėtų tiesiog įvertinti šitas spragas, tuos atstumus nuo Berlyno, pavyzdžiui, iki Breslau 300 km atkarpą važiuoja dizelinis traukinys ir mes nesugebėme šitos atkarpos elektrifikuoti. Vokietijos vyriausybė 4 milijardai eurų elektriniams automobiliams yra labai didelė suma, niekinė suma, tačiau 4 milijonai, kad būtų galima nutiesti šitą geležinkelio atkarpą, čia nerandama lėšų. Taigi reikia pagalvoti gerai, kuriuos projektus reikėtų bendra finansuoti ir kita vertus reikėtų investuoti į elektromobilumą daug daugiau. Grazie, Presidente. Io innanzitutto voglio ringraziare la collega Isabella. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš taip pat norėčiau padėkoti Izabelai, kadangi jinai tikrai puikiai padirbėjo prie šio dokumentų paketo. Jinai mums davė puikų pagrindą ir turbūt visi sutiksime, kad be abejo švarios energetikos inovacijų klausimas yra kitinės svarbos ES ateičiai, jeigu nori būti, jeigu bus mažai emisijų pasižyminti ateitis. Ir vėlgi šiuo atveju inovacijos nebūtinai yra susijusios vien tik tai su tyrimais mes. Be abejo, esame pasirengę finansuoti ir mokslinius tyrimus tą jau darome ilgą laiką ir tai yra viena iš varomų jėgų. Matėme tam tikrų žingsnių prieki e, miesto energetinių tinklų e, vystėme. Taip pat e, stiprėja ryšys tarp mokslinio tyrimų ir pačios plėtros, tačiau reikia nuveikti daug daugiau, jeigu norime sukurti dar vieną pramoninę revoliuciją, taip sakant. E, tuo pačiu užtikrinant daugiau darbo vietų, daugiau darnos ir Iš tikrųjų, kai, kurios, kai kurie regionai už ES ribų pasiekė daug daugiau negu mes, taigi mes dabar tarsi vejamės ir turėtumėm e, ypatingai transporto srityje imtis reikalų iš esmės. Čia labai svarbu, kad komisija investuotų į, į šias rytis kaip į prioritetinės rytis ir bus labai svarbu užtikrinti adekvatų finansavimą ateičiai. Ir labai svarbu, kad e, būtų taip pat e, palaikomas privačių investicijų lygis. Ačiū. Toliau dairausi, žiūriu į komisijos e, suolus. Ne, dar ponas Gamaš prieš tai, o po to komisijos atstovai. E. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, tai labai įdomu. Mes girdėjom iš kolegų. E, ir aš tiesiog noriu pažymėti keletą dalykų, ką pranešėja turbūt turėtų įtraukti į savo pranešimą. Daug kur jinai kalba pirmiausia apie E, CO2 emisijas ir e, pirmiausiai apie CO2 išlakas iš būtent transporto priemonių. Taigi sprendimas būtų tarsi perėti prie elektrinių transporto priemonių. Akivaizdu, kad žmonės e, daugeliu atveju automobilius naudoja trumpams kelionėms, tačiau tai nebūtinai turi būti pats pagrindinis klausimas. Reikėtų pasidomėti dar ir iš kur gaunama pati elektra, jei irgi reikia pagaminti. Ir dažnai ji gaminama šiluminės elektrinėse, o jos e, vėlgi sukuria CO2 išlakas. Be abejo, brandolinė energetika yra švaresnė šiuo atveju, bet neturi savo problemų. Taigi e, dažnai turime įvertinti visų pirma gana pavojingą patį elektros energijos gamybos procesą. Viskas turi būti subalansuota. Ir kai kuris atveju šioje diskusijoje, mano požiūriu, trūksta realizmą. Aš pats gyvenu Paryžiaus e, regione ir e, suprantu, kad iš tikrųjų labai svarbu užtikrinti, jog transportas e, važiuotų, judėtų, taip sakant, nenutrūksamus rautų, sklandžiau, nes dabar turime per daug kamščių, e, tai ir tarša, ir pasireiškia įsičio proveržiai, ir iš tikrųjų tai kenkia pirmiausiai e, aplinkiniams gyventojams. Ačiū, ponia Galė, aš dabar jau tikrai žodis komisijai. Tik tai gal prisistatykite. Nu, galima, aš kolegoms tą kada pabrėšiu, kad mums labai svarbu nenukrypti nuo temos. Mes kalbame in, apie inovacijas, kurios patirtų švarę energetiką. Šiuo metu nėra tiek jau daug tokių atsinaujančių šaltinių, tai yra saulės energija ir vėjo energija. Jie, jie praktiškai neskleidžia jokių emisijų ir švarūs energijos šaltiniai. Tačiau kol kas be to, kad e, yra skatinamas elektros transporto priemonės, nelabai daug matome konkrečių žingsnių. E, matome, e, kad trūksta, pažiūrėjau, surinkimo linijų net iš toje srityje, nepakanka kvalifikuotų darbuotojų. Bet to vėlgi, jeigu kalbėsime apie energijos, pačios elektros energijos gamybą, mes turime be abejo įvairių šaltinių. Kita vertus, alternatyvus energetiniai šaltiniai, tokie kaip dujos arba vandeniliniai varikliai, vėlgi yra jau, jau, jau sukurtas technologijos ir aš manau, kad ateityje galbūt švaris technologijos neapsiribos vien tik elektrinėmis transporto priemonėmis. Be to reikėtų skatinti dalymas automobiliais, važiavimą susidėjus po kelis e, ir Iš tikrųjų, visa šita diskusija apie energetikos sektorių yra labai sklandi diskusija, labai greitai vystanti diskusija. E, Pons Kapato be abejo teisingai pastebėjo, kad nepakanka investicijų. Jeigu būtų tinkamai investuojama, tai tada būtų galbūt e, realiai gyvendamas su inovacijos ir mes tokiu būdu sukurtumėm pagrindą ateities kartoms. Ne, taip pat būtų atsižvelgta į verkiančius planetos poreikius, e, pačius svarbiausias. Tačiau šiaip ar taip, Dabar, ponia Klempa, iš komisijos mes norėtumėm išklausyti, ką jūs mums turite pasakyti. Na, Europos komisija norėtų padėkoti gerbiamiems parlamentar... gerbiamai parlamentarys Abel Demonte už e, nuomonės projektą dėl komisijos komunikato. E, ši inovacijų tema. E, galiu pasakyti, kad mes palaik... džiaugiamės matydami, kad komitetas palaiko šią politinę iniciatyvą ir e, be abejo mielai užtikrinsime, kad E, komunikatas būtų įgyvendinamas atsižvelgiant į tai. E, kai ieškome sprendimų susijusių su mažomis CO2 emisijomis, tai yra, ko gero, viena iš esminių e, prielaidų, siekiant atspindėti piliečių interesus. Ir mes matome, kad teikiama nemažai patentų šios srityje. Taigi pažangų sprendimai, infrastruktūra, taip pat išmanėjai mobilumo sprendimai yra tarp svarbiausių prioritetų, ne tik tai skatinant švarios e, energetikos e, inovacijų komunikatą, bet taip pat ir plėtojant, e, vadinamas, tryje švarus transporto darbo atvarkė, kuri buvo patvirtinta 2017 metais ir mes taip pat per horizontą 2020 metam e, e, programos įgyveninimą 18-20 metais irgi prisidėsime prie šių tikslų. E, na, iš tikrųjų, inovacijų vaidmuo vaidmuo yra pripažįstamas e, švarios energetikos pakete ir taip pat e, Europos inovacijų e, tarybos iniciatyva dar kartą ketina tai akcentuoti. Komisija be abejo toliau skatina elektromobilumą ir integruotą miesto transportą per tam tikras e, tikslinės iniciatyvas, specifinės priemonės vėlgi apima e, Horizontas 20 programą veiklai laikotarpį nuo 18-20 metų, o taip pat atskirų iniciatyvų, kurios taip pat prieinamas ir kaimo teritorijoms. Ir Kalgalės tryje e, valdysena užtikrins koordinuotą požiūrį tarp valstybių narių, tarp kitų suinteresuotų grupių, e, toliau plėtojant inovacijas ir naujas iniciatyvas šiuose srityse. Ačiū už jūsų dėmesį. Kągi, bandama, tai gal norėtumėte sureaguoti diskusiją? Taip, iš tikrųjų norėčiau. E, norėčiau padėkoti šelniam pranešėjim ir komisijai už jų išsakytas pastabas. Iš tikrųjų daug įdomių idėjų, daug įdomių pasiūlymų. Pavyzdžiui, naujas verslo modelis, kuris skatintų investicijas į švarę energetiką. Aš šiek tiek užsiminiau apie tai savo pirminėme pranešime. Be abejo, tai turės tam tikros įtakos užimtumui ir inovacijoms. Uh, Taip pat mes turime visą šią problemą spręsti iš apačios į viršų. Tai yra, pirmiausia, turime įvertinti, ką mano vartotojai, naudotojai, kaip jie sąveikauja su rinka ir su mažom įmonėm, ne tik stambysis operatoriais. Labai svarbu, be abejo, užtikrinti inovacijas tam, kad jos leistų uh, plačioje visuomenėje įdėkti šitas technologinės naujovės ir iniciatyvas. Man patiko kolegos komentaras, kad jis sakė, kad labai svarbu e, investuoti į kalnuotas vietovės, į kaimo vietovės, nes e, tiesa, kad daugelis paslaugų yra labiau prieinamos būtent miestuose. Ir jeigu užtikrintumėm sujungtas priemonės, sujungtas e, paslaugas, tai ko gero tikrai būtų daug lengviau E, sustabdyti tą gyventojų bėgimą iš kaimo vietovių. Be abejo, e, yra daug problemų susijusių su transporto sektoriumi, su kamščiais, e, tačiau labai svarbu taip pat šiuo atveju įtraukti ir individualius automobilių naudotojus. Na ir be abejo per esi schema kažkiek padės tai spręsti, bet jos vienos turbūt nepakaks. Aš tai galiu pakartoti, kad e, švari energetika vėlgi nėra vien tik tai, tai ką mes apie žinome, mes turime pagalvoti apie tai, kaip tai elektra yra generuojama, turime pirmiausia spręsti problemą, e, kai elektra gaminama būtent iš iškastinio kūro šaltinio, nes tai nėra švari elektros energija. Šiaip taip, kolegos, norėčiau pasakyti iš visai, ką Jūs paminėjote ir aš manau, kad mes toliau palaikysime ryšius ir tęsime diskusijas. Ačiū. Norėčiau priminti, kad terminas pakeitimam teikti yra spalio ketvirtoji vidudienis. Kitas darbo atvarkės klausimas. Automobilių saugos didinimas ES siekiant išsaugoti gyvybės. Žodis pranešėjai ponui Kochui. Tai žinoma aukščiausia, aukščiausias mūsų prioritetas. ES keliuose žūsta labai daug žmonių, 120 tūkstančių gyvybių prarandame kasmet keliuose. Tai kas kartą, kai tai įvyksta, tai yra žmogiškai e, tra, tra, tra, e, tragedija. Kiekvienas e, žuvęs keliuose paprastai žuva avarija, kuri paliečia septynis dar kitus žmonės. Tai iš tiesų mastai yra didžiuliai, pranešimas labai svarbus. Dabar žodis pranešėjai, po to žodis bus suteiktas šešėliniam pranešėm, po to komisijai. Ačiū pirmininkė už pristatymą. Praėjusią savaitę vieną dieną trys sunkvežimiai įsirėžė į mašinų e, koloną ir pasiekmes buvo baisios. Netoli mano gyvenamosios vietos naktį apsivertė nedidelis sunkvežimis ir vairuotojas iškrito iš mašinos ir e, susižeidė. Taip pat būtų galima išvengti tos nelaimės, jeigu vairuotojas būtų prisisegęs saugos diržą arba jeigu transporto priemonių pagalbos sistemos būtų įdėktos į jas. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pateikė pakeitimų siūlymų. Jie buvo iš tikrųjų labai naudingi Jie papildė mano pranešimą, aš juos paverčiau kompromisais, jeigu to nepadariau, tai, tai padarysiu. 226 pakeitimai buvo pateikti, 67 EPP vardu, 52 socialdemokratų vardu, 301 ALDE, 10 ECR ir 20 žaliųjų ir 23 kairiųjų ir ENF vardu. Aš taip pat pateikiau pakankamai daug pakeitimų ir taip pat pakeičiu, juos išverčiau iš vokiečių į anglų kalbas. Kas buvo parašyta rumunų kalba, aš negalėjau suprasti. Aš kalbu savo tekste apie špurhaltę pagalba, o anglų kalba yra departure warning assistance. Tai yra skirtingi dalykai. Vokiškas terminas yra visai kita, ką kita reiškiantis. Tai yra sistema, kuri tiesiog leidžia konstatuoti kitą transporto priemonę kelyje ir nesustabdo transporto priemonės aš parengiau kompromisinių pasiūlymų ir iš esmės atsižvelgiau į pusę pateiktų pakeitimų siūlymų. Labai dėkoju už įvairias išmaningas kai kurių kolegų idėjas, joms aš pritariu. Konkrečiai kalbant, pirmą, iš esmės susitarima dėl to, kad tie žmonės, kurie turi mobilumo e, problemų, žmonės su negale, turėtų būti mūsų dėmesio centre. Pavyzdžiui, taip pat reikia pagalvoti apie tai, apie įspėjamųjų ženklų ir signalų garsą. Antra, labai svarbu rinkti duomenis, kurie leistų sumažinti ateityje nelaimių keliuose skaičių, tačiau šitie duomenys turėtų likti anonimiški ir tai tarnauti tik tai konkrečiam tikslui. Trečia, reikėtų patikslinti, e, pagerinti e, dviračių infrastruktūrą. Tačiau yra tokių pakeitimų, kuriems aš negalėjau pritarti. Už juos taip pat dėkoju, kadangi jie mane priversdavo susimastyti. Kai kurie šitie pakeitimai buvo nepriimti ne dėl asmeninių priežasčių, kadangi jie yra pateikiami visai kitų adresų, kita tema. Kiti pakeitimai būtų nukreipę mus visai kitą kryptimį, o kiti, dar kiti, mano manimu, yra pertekliniai. Tačiau vis dėlto gerokai pamastęs aš padariau išvadą, kad reikėtų kai kuriuos pakeitimus e, atmesti, ypač tie, kurie yra susiję su tam tikrais skaičiais, datomis, iki kurių reikėtų šitas sistemas, saugos sistemas įdėkti į transporto priemonės. Tačiau aš nubrėžiu tam tikrą horizontą, nu, o tuo tarpu konkretus pasiūlymai kartais yra labai sporadiški ir nepagrysti. Aš taip pat pasisakau už labai uh, optimistinius tų sistemų įdėgymo terminus, tačiau čia reikia turėti omenyje, kad mūsų pranešimas yra rengiamas savo iniciatyva ir jame nereikėtų fiksuoti kokiu nors terminų. Nors kai kurie pagrįstai reikalauja konkrečių terminų įdėgymo, tai kiti apskritai nenurodo jokių pagrįstų kriterijų. Kita vertus, man atrodo, kad yra daug svarbesnių argumentų. Pavyzdžiui, mes turėtume teisėkuros akto pasiūlymą, jo pakeitimą dėl bendro transporto priemonių e, saugumo dar kartą išnagrinėti ir jame numatyti galbūt konkrečius terminus. Teisėkuros procesų kontekste jeigu pasiūlymai nėra mūsų manimų pakankamai konkretus, galėtume siūlyti juos pakeisti. Tačiau galvojant apie šį pranešimą savo iniciatyvą, mes pirmiausia turėtume susitarti dėl e, apskritai vairuotojo pagalbą teikiančių sistemų pobūdžio. Be to, sudėtingi buvo tie pakeitimai, kuriuose buvo numanoma, numatoma vietoj prievolės įdėkti tokią sistemą, kurti paskatas. Jeigu mes apsiribosime tik paskatomis, tai grįšime atgal ir mano manimu prašausime pro tikslą, kadangi mes nepasieksime didesnio, didesnės kelių transporto saugos. Vienas dalykas yra šitų sistemų įjungimas, atjungimas, ir taip pat jų valdymas. Kai kurie sako, kad šitos sistemos turėtų būti jungiamos ir neatjungiamos, kai kurie teigia, kad visas sistemas reikėtų ir valdyti, ir sugebėti atjungti. Kiti, pavyzdžiui, nenori atjungimo galimybės, bet nori vienkartinio įjungimo. Dabar dėl sistemų valdymo. Aš manau, kad apskritai yra pavojinga per daug valdyti šitas sistemas, kad būtų galima išvengti e, avarijos. Pavyzdžiui, galbūt dėl to, kad infrastruktūra siunčia neteisingus signalus ar kad rizika yra per didelė ir taip toliau. Kartais aplenkiant kitą automobilį reikia pagreitinti, vadinti greitį, kad būtų galima išvengti nelaimės arba avarijos. Taigi tokių sprendimų mes pakartu paieškosime su šešėliniais pranešėjais. Dėl šitų sistemų atjungimo galimybės, mano manimu, nėra kokio nors optimalaus sprendimo. Kai kurios tokios pagalbos sistemos, pavyzdžiui, e, priversnio stabdymo sistemos, nereikėtų atjunginėti. Kitos sistemos, pavyzdžiui, elektroninis skambutis arba sistema, kuri neleidžia išvažiuoti iš tam tikros e, juostos. Tos sistemos galbūt būtų galima, ties būtų galima ir atjunginėti. Taigi aš siūlyčiau, kad visos atjungiamos sistemos turėtų susidėti iš dviejų e, etapų. Vienas dalykas būtų signalas, signalo atjungimo galimybė, o kitas dalykas sistemos aktyvavimo galimybė. Taigi naujai įjungus automobilio variklį, iš tikrųjų ta atjungta sistema vėl pradėtų veikti. Tie pakeitimai, kuriuose yra siūloma automatinė tų sistemų įjungimo e, e galimybė, juos aptarsiu dar kartą su šešėliniais pranešėjais, galbūt ir su komisijos atstovais. Rytoj įvyks pirmasis susitikimas su šešėliniais pranešėjais ir mes aptarsime tuos maždaug 230 kompromisinių pasiūlymų. Balsavimas komitete yra numatytas spalio 12 dieną, o galatinis rezultatas bus pateikiamas vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui. Laukiu jūsų disk diskusijos, pasiūlymų ir komentarų. Ir, žinoma, dėkoju už pakeitimų siūlymus, kuriuos jūs man pristatėte. Labai ačiū pranešėjui. Pane Sanhalova, Sanda frakcija, šelna pranešėja. Hvala panu spravodaji. Ačiū kolegos. Aš norėčiau dėkoti pranešėjų už kompromisinius pasiūlymus. Jis sakė, kad rytoj vyks pirmasis šešėlinių pranešėjų susitikimas ir tai reiškia, kad mūsų šios dienos diskusija dar nėra galutinė, dar diskusijos ir prasideda. Šio pranešimo tikslas siekti, kad padidėtų transporto priemonių saugumas. Tačiau, kai kalbame apie transporto saugumą, tai mes turėtume atsižvelgti ir į kitus saugos aspektus, kurie vaidina taipogi svarbu vaidmenį. Ir tai atsispindi įvairiuose pakeitimų siūlymuose ir aš tikiuosi, kad tie visi kiti aspektai taip pat atspindės galutinėme teksto variante. Mes jau pažvelgėme į kompromisinių pasiūlymų tekstus, iš esmės galime jiems pritarti. Pavyzdžiui, ten kalbama apie atskirų rizikos grupių e, numatymą, pavyzdžiui, greičio ribotuvus. Taip pat e, tie pakeitimai, kuriuose kalbama apie pasyvų saugumą ir atitinkamus testus, Pavyzdžiui, kai e, e, siūloma atsižvelgti į dviratininkų saugumo poreikius, taip pat pešių perėjų, aiškesnį ženklinimą ir galiausiai, manėčiau, reikėtų pagalvoti ir apie, e, apie Mm, alkoholio maksimalaus kiekio kraujuje suvienodinimą ES mastu. Kai kurios valstybės yra įvedusios labai griežtas normas, tačiau jeigu būtų kas nors pasiūlyta vieninga, tai tos normos neturėtų susilpnėti. Dėkuoju. Ačiū. Toliau šešėliniai pranešėjai pasisakys kiti, Kosmazovtos kiek ir vardu. Ačiū pirmininkė. Do tego sprawozdania zostało złożonych bardzo dużo i w zasadzie niewiele. Norėčiau padėkoti ponui Kochui, pakeitimų iš ties labai daug. Daugeliu jų pritartumėm, pritariam pranešėjo požiūriui, bet teikiam ir savo pakeitimus. Septintas ir šimtas ketvirtas pakeitimai mums labai svarbus. Juose kalbame apie būtinumą e, didinti uh, saugumą keliuose, ne tik ilguoju laikotarpiu, bet ir trumpuoju laikotarpiu. Mm, iš tiesų, mm, mm, transporto priemonių parkas Lenkijoje yra labai senas, už tai tas, tom sistemoms įdėkti, apie kurias kalbate, E, savo pranešime prireiks e, daug, daug laiko, nes iš tiesų e, labai galima padidinti eismo, eismo saugą, įdėgiant tokią įrangą jau naudojamas transporto priemonės. Turime skatinti tokius sprendimus, turime skatinti draudimo, draudimo bendrovės ir automobilių gamintojus diegti tokias priemonės. Na, iš tiesų, gan dažnai tai nemažai kainuoja. Mes turime įtikinti automobilių gamintojus, kad jų kainodara būtų palanki vartotojams. Taip pat reikia imtis žingsnių ir elektra varomose automobiliuose. Reikia šitų sprendimų, kadangi žmonių gyvybės yra nemažiau svarbios negu aplinkos apsaugoje. Tiek, dėkui. Ačiū. Nou, de voorzitter, ik zal in het Nederlands. Ponas van Miltenburg. Want ik vervang mijn. Uh... Ačiū. Kalbėsiu uh, olandiškai nedaniškai, ne <laughs> kaip galbūt tikėjotės, nes kalbėsiu pono e, Rodės ardu ir galbūt porą savinčių e, įtrauk, įtrauksiu, galbūt tai pavyks sutaupyti e, šiek tiek laiko, taip pat ir, ir vėliau. Puikus pranešimas, puikia puikiai pradėtas darbas, jis vyksta sklandžiai ir, aišku, galiu pasiūlyti kelis pakeitimus. Mano kolega rodė pasiūlė 18 pakeitimų, o aš esu Imko šešėlinės pranešėjas ir savo vardu teiksiu. Kaip matote, mūsų frakcija labai patenkinta parengtų projektų, bet visgi dar galima daugą patobulinti. Svarbi turi būti kiekviena gyvybė. Ir nuo 14 metų mano šalyje labai neraminančios tendencijos daugėja keliose aukų. Ir tai iš tiesų pribloškė, kaip tik tai todėl reikia skubiai diskutuoti šito klausimu ir pirmoje savo pakeitimo grupėje susitelkėme į ambicingą požiūrį, kurio reikia visoje ES, tai absoliučiai būtina, kad mes būtumėm pasaulyje lyderiais kelių saugos srityje, mūsų kelių saugos standartai būtų E, aukštesnė ir taip sumažėtų aukų skaičius. Tai reikia daryti ES lygmeniu, turi būti europinis požiūris. Jis negali būti biurokratiškas, čia tiesiog reikia pasimokyti iš to, kas yra įvykę praeitįje, pasinaudoti valstybių narių gerąją praktiką. Aišku, mes siekiame suderinimo, kad visoje ES priemonės būtų suderintos. Uh, Sangalova apie tai minėjo, kaip svarbu laikytis nuseklaus požiūrio. Pavyzdžiui, reikia uh, suderinti teisės aktus ir reikalavimus taikomus, pavyzdžiui, alkoholio kiekį kraujyje. Iš tiesų reikia labai griežto požiūrio ir tai turi būti tas standartas, į kurį turime orientuotis ES. Na ir asmeniškai norėčiau pridurti dar apie ką. Aš uh, nuoširdžiai uh, E, tikiu, kad e, alkoholis ir transportas e, negali turėti nieko be, bendro. Ir aš pats pasisakau už nulinę alkoholio kiekio, jeigu alko, alkoholio yra kraujyje, negaliu vairuoti. Ir iš tiesų reikėtų pagalvoti apie tokias iniciatyvas, kaip tai koordinuoti, jeigu pagalvotumėm, pavyzdžiui, apie pasiėmimą pasienio regionus, jeigu nebus europinės iniciatyvos, tai nieko ne, nebus. Jeigu norime sumažinti aukų skaičius, tai iš tiesų negalime leisti, kad būtų nukrypstama nuo grįžtų standartų e, atskirose teisės sistemose. Tai ypač svarbu yra pasienio teritorijose, mums taip pat reikia turėti ištame informaciją ir rimko komitete tai jau esu sakęs kalbėjau ir apie e, negatyvų, ir apie pozityvų požiūrį. Komisija orientuojasi į galimus pavojus keliamus tam tikrų transporto priemonių. Viena iš penkių transporto priemonių gali būti nesaugi Europos Sąjungoje. Iš tiesų reikia turėti visą informaciją, ne tik tai apie tai, kiek saugi transporto priemonė ir visuomet turime užtikrinti, kad visa informacija apie transporto priemonės saugumą būtų nurodyta žvaigždučių skaičiumi. Be to, norėčiau pasakyti, kad čia galime išvelgti paralelių su Dieselgate skandalu. Iš tiesų, vartotojai turi būti tikri, kad įsigyja saugius automobilius ir todėl būtina, kad visi automobilių gamintojai uh, laikytųsi europinės sistemos, nesvarbu, kur perki transporto priemonę, nesvarbu, kuri pagaminta yra, kad būtum tikras, kad iš tiesų ji atitinka ES nustatytą žvaigždučių skaičių, kad e, transporto priemonė saugi. Kolegos pateikė ne vieną pakeitimo pasiūlymą, 125, 124, panas Vandekampas pateikė, kiti kolegos pateikė pakeitimų, kur kalbama apie transporto priemonių tinkamumą naudoti. E, taip pat buvo pateiktas pakeitimas dėl vairavimo e, pamokų, siekiant užtikrinti, kad e, asmenys būtų tinkamai apmokyti ir kad vairavimo instruktoriai turėtų tinkamas kvalifikacijas. Uh, Ir e, e, bu, taip pat buvo pakeitimų skirtų technologijoms, aišku, e, išmanios greičio valdymo sistemos labai svarios, 194, ta pakeitimų grupė labai svarbi yra ir aš prašau komisijos susikoncentruoti būtent į, į tai, būtų galima prioritetinę tvarką išdėlioti pakeitimus, siekiant užtikrinti, kad pranešime atsirastų veiksmingiausios nuostatos. Aišku, pranešėjas bus atsakingas už bendradarbiavimą su kolegom, kai bus svarstami pakeitimai iš šito svarbaus pranešimo. Ir ačiū visiems uždėmesi, kiekviena gyvybė svarbi ir turime siekti išvengti aukų skaičiaus apskritai. Kramer, norėčiau padėkoti pranešėjai jo komandai už puikų bendradarbiavimą. Malonu, kad į kompromisinį tekstą buvo perkelta pakankamai daug mūsų pasiūlymų, beje ir mūsų pateiktų pasiūlymų, siekiant, kad ir silpniausi transporto eismo dalyviai ir silpniausios transporto priemonės būtų tinkamai atspindėto šiame pranešime. Mes žinome, kad tų taip vadinamų silpnųjų transporto dalyvių skaičius vis didėjo. Todėl labai teisingai dėmesys skiriamas toms rytims, kuriuose yra uh, kuriuose, kurios susiduria su masyviomis e, saugumo problemomis. Kai kuriais atvejais aš siūlau kai ką patikslinti, mes norėtume tiesiog daugiau aiškumo dėl to, kaip šitos pagalbos sistemos turėtų būti atjungiamos ir kada jeigu, sakykime, yra kokia nors greičio ribojimo sistema ir ją būtų galima atjungti, tai tuomet ten, kur yra, pavyzdžiui, Berlyne greitis ribojimas 50 km per valandą ir važiuotume 100 km per valandą, tai manyčiau, kad taip elgtis nebūtų galima. Kryptis mums yra priimtina, tačiau reikėtų pagalvoti, kaip tekstą e, patikslinti. Taip pat e, reikėtų pirmiausia numatyti pirmenybę tam tikrai transporto priemoniai, tačiau ta pirmenybė turi būti teigiama tikrais atvejais, jeigu yra didinamas eismo saugumas. Komisija, kadangi ji pati nesėmė iniciatyvos anksčiau, jeigu prieš dviejus metus būtų pasiūlysi teisėkuros aktą, tai mes nebūtumėm parodę iniciatyvos, nebūtume rengę šito pranešimo, mes būtume tiesiog sureagavę Kai yra dėlsima, tai dažniausiai tai kainuoja daugiau. Kiekviena auka keliuose yra viena auka per daug. Čia mes dar kartą turime konstatuoti, kad nors ir diskutuojame, kad aukų skaičius keliuose turi būti mažinamas, tačiau vis dėlto faktai rodo, kad tas skaičius nuolat didėja. Dar kartą dėkoju už puikų bendradarbiavimą ir iki kitų susitikimų. Dėkoju ponui Kramerį, kolega Hertog. Jums žodis. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, kuris įtraukė daug svarbių aspektų į savo pranešimą ir kas pažįsta kolega Kocha, tai jisai jau žinome keletą metų mus ragina imtis veiklo šioje srityje. Labai svarbu išryškinti svarbiausius aspektus, kurie leidžia padidinti saugumą transporto srityje. Pirmiausia, galbūt reikėtų pažvelgti į tų, kurie dirba keliuose darbo sąlygas, todėl šių darbo sąlygų kontrolė, taip pat darbo ir socialinių nuostatų laikymosi kontrolė, manyčiau, yra labai svarbus aspektas, galintis užtikrinti daugiau saugumo keliuose. Pranešėjas paminėjo, statist, paminėjo E, statistiką ir taip pat jisai paminėjo kai kuriuos, kai kuriuos auto įvykius, galbūt vairuotojai buvo pervargę ir dėl tos priežasties jie įvažiavo į mašinų kolonas. Taigi darbo ir socialinės sąlygos yra vienas iš tų aspektų. Kitas dalykas - infrastruktūros e, būklė gatvių, kelių, tiltų eksploatavimas ir priežiūra turėtų būti mūsų dėmesio centre, kadangi infrastruktūra taip pat lemia, ar eismo saugumas bus pakankamas ar ne. Visi puikiai žino, kad yra ir tokių kelio ženklų, kurie apskritai nėra pakankamai aiškus, kai tiesiog važiuodamas keliu nežinai, į kurią pusę sukti. E, labai svarbu mm, mm, juostos pakraštį ir vidurį e, nurodančios e, linijos būtų labai ryškios. Taigi infrastruktūros kokybė yra vienas iš svarbių aspektų ir dar kartą pakartosiu, kad daug aukų keliuose daugiausia aukų keliuose yra miestuose ir priemiščiuose. O ir tai dažniausiai yra pėstieji ir dviratininkai. Todėl ateityje nacionaliniu lygmeniu reikėtų daugiau dėmesio skirti kelių, dviračių keliams ir pėsčiųjų keliams ir perijoms, kad pėstieji ir dviratininkai gautų daugiau erdvės transporto keliuose. Mes nekartą esame patyrę, kad pėstieji turi tiesiog e, prasilenkinėti vienas pro kitą siaurame mm, mm, mm, siauroje šalikelėje, o mašinoms yra skiriamas didžiausias gatvių ir kelių plotas. Taigi dėl to, kad pėstiesiems ir dviratininkams yra e, mažiau vietos ir tame stipriųjų ir taip vadimųjų silpnųjų eismo dalyvių susidūrime dažniausiai nukenčia tie silpnieji. Kita vertus, kai kalbame apie sunkvežimo e, vairuotojų darbo sąlygas, tai labai svarbu, kad vairuotojo kabina būtų pakankamai erdvi, kad būtų labai gerai matomos e, abi e, kelio pusės labai svarbu įmontuoti įrangą, kuri leistų matyti kitą transporto priemonę taip vadinamėme e, e, e tarpe, kur apskritai kol kas nieko nematyti. Tai yra priemonės, kurias e, paminėjo kolegos ir pranešėjas ir aš manau, kad jas įgyvendinus mums pavyktų pasiekti tikslo iki 20 metų, kad Europos keliuose nežūtų daugiau kaip 15 tūkstančių žmonių per metus. Taigi mes turime suvienyti savo jėgas ir siekti šio tikslo. Dėkojame kolegai Hartuk. Dabar žvelgiu Europos komisijos atstovų pusę ir suteikiu žodį Peter Brodie. Okay. Thank you very much. And... Ačiū. Ačiū ponui Kohui už pranešimą, nekalbant jau apie pakeitimus, kuriuos, kuriuos matėm iki šiol, esam tikri, kad einama tinkama linkme, tad galiu dabar kalbėti trumpai. Aišku, lauksime kompromisinio pakeitimo prisidedant ir IMKO komitetui, norėčiau pažymėti tik e, vieną dalyką. Buvo kalbėta apie e, komisijos ambicingumą, kalbant apie terminus. Mes e, daug esame dėję darbo į tai, nes Aišku, šiame darbe turi dalyvauti daugybė suinteresuotų šalių ir tie, kas, atsa, kas domisi, yra suinteresuoti saugumu, taip pat turi dalyvauti ir, ir gamintojai. Norėčiau akcentuoti, kad mes e, nagrinėjame ne vieną ar dvi priemonės, o, o, o didžiulį jų paketą. E, e, galima sakyti, kad maždaug 20 priemonių nagrinėjama, aišku, priklausomai nuo to, kaip skaičiuosi, tai tikrai nėra mažai, visko, visko reikia, viską reikia pakankamai e, gerai paruošti, reikia laiko tam, kad, kad būtų galima po to viską, viską dėkti jau realiai, tai paketas transportom priemonėms bus skirtas, aišku, tai yra geros naujienos, baigiame per labai trumpą laiką parengti poveikio vertinimą ir Pirmininkai, iš tiesų siekime, kad pasiūlymas jau būtų parengtas iki kitų metų pirmo ketvirčio, todėl norėčiau paprašyti šiek tiek palaukti, bet aš galiu Jūs patikinti, kad pasirodys tikrai, jog verta buvo laukti. Dėkui. Est-ce que vous pouvez nous redire la date Est-ce que j'ai entendu premier Gal galėtumėt pakartoti terminą? Tai ar tai aš 18, pirmas, pirmas pusmetis ir antras, iš tiesų tai pirmas ketvirtis kitų metų, toks terminas numatytas. Tout le monde est témoin, nous devons recevoir une proposition sur la sécurité routière. Na kągi, lauksime komisijos pasiūlymo dėl kelių eismo saugos. Pirmą kitų metų ketvirtį visi kalendoriuose pasižymėjom Ir dabar vėl suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, panu Kohui. Ja, nochmal von mir auch. Aš dar kartą norėčiau padėkoti už pastabas, už diskusiją. Dar kartą turėtume grįžti prie temos. Gyvybių išsaugojimas, taip pat transporto priemonių saugos didinimas. Taigi transporto priemonių sauga turėtų būti mūsų pagrindinė tema. O visi kiti papildomi klausimai, žinoma, įdomus, aš juos atsižvelgsiu, tačiau neišsamei. Žinoma, galėčiau įsivaizduoti, kad bus parengti ir pranešimai, kurie netiesiogiai bus susiję su transporto priemonių sauga. Svetovski kalbėjo apie tai, kad mes turėtume įtraukti ir į gamintojus, į bendrą kontekstą. Tačiau to nepakanka. Nepakanka, galvojant apie tą privalomą sistemų įdėgymą į transporto priemonės. Dėl e, informacijos rinkimo Iš tikrųjų, aš jūsų pastabą įsidėmėjau, ją būtų galima išplėtoti mano tekste. Kolega Kramer paragino komisiją, kad ji kuo greičiau pateiktų teisėkoros akto pasiūlymą dėl kelių saugos gerinimo. Atsakymas buvo duotas. Artuk, Izmailas ar mes taip išsamei šiame pranešime galime kalbėti apie darbo sąlygas ir darbo saugą. Čia mes kalbame apie automobilių saugumą. Iš tikrųjų, tema yra labai svarbi, tačiau nelabai įsivaizduoju, ar mes galime išsamei aptarti šiame pranešime. Priemonė, kuri tiesiog leistų e, apsaugoti silpniausius eismo dalyvus, pėsčiuojus ir e, dviratininkus. Tai yra sistema, kuri stabdo mašiną prieš tam tikrą kliūtį. Iš tikrųjų, mums reikėtų pagalvoti, kaip e, įdėkti, pagerinti pasyves apsaugos priemonės automobiliuose. Dėkoju kolegui, kolegai Koch. Iki 12 spalio 9 valandos gali teikti pasiūlymus. 11 spalio 10 valandą mūsų komitete vyks klausimas ir bus šiuose klausimuose kalbama apie eismo saugumą. Ir tai bus viena Europos masto, vienas iš Europos masto renginių. Dabar kitas darbuotojas klausimas. MUF direktorato informacija apie 2014 m. reglamento įgyvendinimą susijusi su transporto sektoriumi. Norėčiau Filipą Kornelis pakviesti į, į sceną, į pakilą. Taigi, sveiki atvykę, kolega Kornelis. Sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį. Jūs galite kalbėti 14 minučių o po to išklausysime pranešėjo Piper. Taigi, žodis jums ir dar kartą sveikiname atvykus į mūsų komitetą. Uh, thank you very much, Madam President. Um, good afternoon, uh, honorable. Ačiū, panė pirmininkė, sveiki, gerbiami parlamentarai. Parengiau keletą skaidrių, kuriamis noriu pristatyti komisijos pasiūlymą dėl konkurencijos oro transporto sektorijoje užtikrinimo. Uh, Ir pirmiausia, noriu padėkoti, kad suteikite progą pristatyti šį pranešimą. Taigi, su pirma, prieš leidžiantis į pasiūlymo smulkmenas, turėčiau turbūt akcentuoti, kad pasiūlymą reikėtų vertinti platesnis mūsų aviacijos strategijos e, kontekste, kuri iš esmės atsispiria nuo perspektyvos, kad e, aviacija kaip sektorius yra svarbi, tačiau taip pat nesvarbi ir E, platesniam Europos ekonomikos kontekste. Taigi grįžkime prie aviacijos strategijos. Dar 2015 metų gruodį komisija priėmė šį dokumentą, užtikrindama, kad aviacija ir toliau vaidintų svarbų vaidmenį ekonomikoje ir taip pat pasinaudotų tiek vidaus augimu, tiek ir e, naujų rinkų atveriamus galimybėms, kaip galima tvariau. Taigi tą strategiją tada parlamentas sveikino, Ir mūsų vienas iš tikslų buvo užtikrinti, kad Europos aviacijos sektorius liktų konkurencingas ir gerai susijęs su likusiu, likusia pasaulio dalimi. Tarp įvairių iniciatyvų ir pasiūlymų, kurie jau nuskambėjo, mes turime JAZA reglamentą, mes turime e, mandatus ir taip toliau. E, viena iš naujausių, jeigu ne pati naujausia iniciatyva, buvo komunikatas dėl atviros ir E, susijusios Europos aviacijos atžvilgių, kurį mes šiuo metu e, birželį patvirtiname. Šitame dokumente buvo numatyta visai lė papildomų iniciatyvų, sakykim taip, arba painiciatyvų dėl savybės, dėl kontrolės nuostatų, dėl taip pat parengėme gairias dėl tam tikrų viešų paslaugų prievolių, kad būtų šiek tiek e, apribota saugumas Europos e, oro sektoriuje, taip pat e, oro navigacijos paslaugų užtikrinimo testinumas. Tas namų užtikrinimas e, ten buvo aptartas ir e, buvo be abejo siekiama, kad Europos lyderiavimas tarptautinėje aviacijos srityje išliktų. Tuo pačiu be abejo užtikrinant ir e, konkurenciją. Taigi dabar pirmiausiai ir kalbėsime būtent apie šį pasiūlymą, mes tikimės, kad e, parlamentas netrukus pradės svarstyti šį pasiūlymą ir e, tas procesas vyks sklandžiai. Šio konkretaus pasiūlymo kontekstas būtų toks. Pirmiausia, reikėtų pabrėžti, kad yra tam tikra sąsaja tarp um, e, sunktumo Ir kartais suktumas būtent oro keliais yra vienintelė forma, tam, leidžianti tam tikram regionam bendrauti. Ir taip pat e, platesnio poveikio ekonomikai. Mes žinome, kad, pavyzdžiui, 10 procentų augimas e, oro sunktume, oro kelių sunktume e, skatina daugiau priekybos, taip pat atsiranda 4 procentais daugiau stambių įmonių centrinių būstinių ir bent jau po pusę procento prisideda prie BVP augimo. Mes žinome, kad e, Europos vidaus rinkoje be abejo tas sujungiamumas išaugo labai stipriai. Šiandieną mes turime daugiau negu 23 tūkstančius skrydžių per dieną, palyginti su tik tai 10 tūkstančių e, prieš 25 metus, kada buvo tik tik baigta kurti viena bendra rinka. Na ir čia matote keletą grafikų, kurie iliustruoja tą Um, sunkumą, kadangi sunkumas be abejo ir um, arba gali pasireikšti įvairiom formom, yra tiesioginis sunkumas tarp įvairių miestų. Ir čia matote viršuje kairėje, būtent, pavyzdžiui, skrydžius iš Lisabonos, um, o žaliai, žaliai pavaizduotos uh, linijos, kurias, uh, kurios, kuriomis skraido būtent Europos vežėjai kitomis spalvomis ne Europos vežėjai, o mėlyna spalva. Ne, atsiprašau, mėlyna spalva yra ES, o žali, žalios linijos, aiškia, ir tų, ir tų teikiamas paslaugas. Taigi matote, kad Portugalija iš tikrųjų labai gerai e, susijusi su Brazilija, tai turbūt nieko neturėtų stebinti. Toliau viršutinėme dešiniame kampe matote kita iliustracija ir mes šitas skaidrės be abejo jums vėliau išplatinsime, nes taip netaip lengva galbūt viską pamatyti. Tai yra skrydžiai, skrydžių sunkumas iš Talino. Iš Talino į Japoniją. Ir vėlgi matote netiesioginį sujungiamumo pavyzdžius. Pagal tą pačią spalvų schemą matote, kad šiuo atveju netiesioginės jungtis yra labai svarbios, tai praktiškai vienintelis būdas iš Estijos nuskristi į Japoniją, tačiau kita vertus yra daug galimybių. Ir taip pat matote, kad e, šias paslaugas teikia tiek Europos, tiek ne Europos vežėjai. Be abejo, mums reikia saugoti kuo daugiau alternatyvų, kuo daugiau pasirinkimo, kaip, kaip galima didesnė konkurencija, kadangi tai atitinka piliečių ir verslininkų interesus tokie šalia kaip Estija. Be abejo, kaip jau sakiau, šita, e, šitos jungtis užtikrinamos per įvairius mazgus, transporto mazgus tiek ES, tiek ir už jos ribų. Uh, Ir apačioje matote porą pavyzdžių. Pavyzdžiui, apačioje dešinėje tai yra Paryžiaus oro mazgo potencialus, e, potencialius jungtis, tai yra kur galima skristi iš Paryžiaus. Iš esmės, jeigu jūs skrendate iki Paryžiaus, tai jūs praktiškai turite jungtis su visom likusiam Europos dalimis. O kitoje pusėje, kairėje pačioje matote tiesioginės jungtis iš Varšuvos. Vėlgi matote, yra mišrus paketas, taip sakant, ir Europos, ir ne Europos vežėjų. Taigi tas, tos jungtys yra svarbios ir be abejo jos užtikrina tinkamas sąlygas tam, kad e, įvairūs operatoriai galėtų šiose rinkose klestėti ir tam mes tengiamės užtikrinti konkurenciją tiek ES viduje, tiek ir už jos ribų. E, kada kyla pavojus tokiai konkurencijai, kada ES viduje mes Be abejo, turime įvairias priemonės, turime prieigos prieinkos įsiklės, mes turime tam tikras nuostatas dėl konkurencijos, e, draudimą diskriminuoti, pavyzdžiui, orus ir panašiai. Taigi ES viskas neblogai sutvarkyta. Už ES ribų ne visada situacija yra tokia gera, kad, pavyzdžiui, nebūtų diskriminacijos, kad būtų laikomasi tik tai sąžiningos praktikos, sąžiningos veiklos. Taigi visai gali būti, kad e, kai kurios trečiose šalyse pasitaiko tam tikros diskriminacijos, kurios čia neleistume. Ir tai be abejo mažina konkurenciją tose rinkose, o ilgalaikėje perspektyvoje tai mažina skaičių operatorių, kurie gali veikti tose rinkose, todėl sumažėja jungčių, o kai yra mažiau pasirinkimo, mažiau konkurencijos, tai <clears throat> ilgalaikėje tendencija yra ta, kad auga ir kainos. Manau, kad tą būtų galima pasakyti ne tik tai apie oro linijas, bet taip pat ir apskritai plačiai prasme apie Europos ekonomiką, apie Europos gyventojus. Aviacijoje, skirtingai nuo kitų sektorių, dėje neturime kažkokiu tai tarptautiniu taisykliu, pažiūrėjau, neturime pasaulio prekybos organizacijos analogo um, aviacijų sektorijoje, turime ICAO, bet ICAO bent jau aiškių taisyklių dėl konkurencijos neturi. Tai yra labai sudėtinga, labai subtili tema. Todėl neturime kažkokio tai visuotinio pasaulinio režimo. Mes matome, kad dauguma dvišalių aviacijos sutarčių nenagrinėja, kaip reikėtų spręsti diskriminacijos atvejus arba tam tikrą nesažininką praktiką, arba jeigu ir paliečia tos klausimus, tai taip miglotai, kad praktiškai užtikrinti kažkokią tai realią kovą yra sunku. <clears throat> Todėl mes tarp savo priemonių vis dėlto numatėme tokią e, priemonę, kuri yra priekybos e, apribojimų taisyklių rinkinys, e, kuri leidžia mums blogiausiu atveju įsikišti. <clears throat> Daugiausiai e, panašus dalykai taip pat naudojame ir, pavyzdžiui, reglamente dėl priekybos e, apribojimų, priekybos barjerų, kur kalbam apie kitas priekybos paslaugas e, negu, negu aviacijos sektorius. Mes tai padarėme, kadangi nenorėjome šadinėti dviračio, tiesiog norėjome pasinaudoti jau išbandytomis procedūromis, išmėgintomis e, koncepcijomis ir be abejo labai artimai bendradarbiavame su kolegomis iš konkurencijos bei priekybos generalinių direktoratų, rengdami šį pasiūlymą. Taigi, kaip jau sakiau, šitas pasiūlymas arba, tarkime, būsimas ateities reglamentas, kaip mes tikimės, yra mūsų priemonių paketo dalis. Tačiau ta tas paketas yra platesnis. Mes be abejo norėtumėm, kad būtų pasiekta bendrų globalių sprendimų per darybas. Ir dėl to be abejo mes ir karo lygmenių stengsime toliau dalyvauti darybose, stiprinti tarptautinių mastų sutartas įsiklės. O e, taip pat stengsime, kad įvairios dvišalės sutartis ar es sutartis su kitoms valstybėms ar atskirų valstybių sutartis būtų sujungtos į vieną paketą. Ir be abejo, kad e, šitas paketas, šitas pasiūlymas e, nepanaikins e, pačios konkurencijos rinkose. Pirmiausia, aišku, pačių oro linijų reikalas yra siūlyti gerus produktus ir sėkmingai dalyvauti konkurencinėje kovoje. Mes nenorime dangstyti blogų verslo sprendimų. Taigi šis reglamentas tikrai ne, jo nesiekiama ir jo negalima bus naudoti protekcionistiniams tikslams ir suteikti kažkokio tai pranašumą atskiroms oro linijoms. E, mes tikimės, kad tai bus atbaidanti priemonė, kaip ir daugelio kitų prekybos e, sankcijų ar panašiai. E, pats tas faktas, kad jie egzistuoja, nors labai retai ir pritaikom praktikoje, bet pats jų egzistavimas dažnai e, užsienio rinkose leidžia išvengti tam tikrų neigiamų pavyzdžių, neigiamas praktikos pavyzdžių. E, dažnai net netenka pasitelkti tokio reglamento, netenka jo pritaikyti praktikoje, nes problemos būna įsprendžiamas anksčiau. Taigi, Kas bus apimta šiame dokumente? E, pirmiausiai čia apimti atvejai, kada tačioje šalyje e, pažeidinėjami tam tikri jos tarptiniai įsipareigojimai mūsų atžvilgiu arba egzistuoja tam tikros praktikos, kurios e, diskriminuojančio pobūdžio ir kurios e, neigiamai įtakojo konkurenciją. Čia apimė tokie atvejai, kada apimami es vežėjai ir kiti oro vežėjai ir tik tai tais atvejais, kada šitie pažeidimai e, pažeidžia e, es vežėjų interesus, taip sakant, sukelia jam žalą, nes jeigu žalos nėra, tai praktiškai vis tiek nėra pagrindo e, įsiterpti su šito instrumentu. Taigi, faktiškai du atvejai, kai tarptiniai įsipareigojimai yra pažydžiami ir kada egzistuoja tam tikra praktika, sakysim, diskriminacija kažkokia tai, kuri neigiamai veikia konkurenciją. Kaip veikia tas mechanizmas? Mūsų pasiūlymas būtų, kad skundus galėtų pateikti įvairios šalis, tai yra es valstybės narės, pačios avialinijos, avialinijų asociacijos arba komisija savo iniciatyva ir tai kartais gali būti svarbu, kada kai kurios kitos šalis veikiančios rinkoje dvėjoja paviešinti, kad jos pateikia tokius skundus. Toliau tokį skundą su tinkamu pagrindimu turi e, atitinkama pusė, atitinkama šalis pateikti komisijai. Nepakanka vien tik tai paties skundo, turi būti surinkti bent jau pirminiai įrodymai. Ne kokie nors spaudos e, straipsniai ar kažkokia tai nuogirdų suvestinė. Komisija, taip sakant, turi a priori turėti pakankamą pagrindą, kad pradėtų tyrimą. Ir tada pirmiausiai mes bandome patikrinti, ar toks tyrimas apskritai atitiktų plačiuosius es interesus. Tada atliekamas tyrimas. Mes tekstą siūlome, kad jis turėtų būti vykdomas ne ilgiau kaip dviejus metus, be abejo, kai trumpiau, tai trumpiau, bet mes taip pat manėme, jog reikia numatyti kažkokį tai galtinį terminą, tam, kad būtų vis tik tai teisinis aiškumas. Ir taip pat numatoma skubos procedūra netyliotiniam atvejim. Taip pat numatome galimybę dalyvauti valstybių narių ekspertams šituose tyrimuose, kadangi jie kartais gali turėti labai specializuotų žinių e, ir patirties tam tikros situacijose ir taip pagerintų komisijos galimybės atliekant tikrai gerą tyrimą. Čia turime labai stiprių nuostatų dėl teisės, dėl visų suinteresuotų šalių, kitaip sakant, abiejų ginčių šalių teisė į gynybą, kitaip sakant, teisė būti tinkamai išklausytams. Na ir galų gale mūsų tyrimo rezultatai bus grindžiami vadinamaisiais prieinamais faktais. Kitaip sakant, raginame visas ginčio šalis pateikti savo įrodymų, tačiau mes išvadas darysime būtent remdamėsi tuo, kas mums pateikta. Kitaip sakant, jeigu tam tikros šalis atsisakys bendradarbiauti, nepateiks kažko tai, tai gali būti, kad sprendimas bus jiems nenaudingas, nes mes vis tiek tyrimą atliksime tiesiog remdamėsi tuo, kam pavyko nustatyti kaip neginčiamus faktus. Kokių galima imtis priemonių? Kaip jau sakiau anksčiau, mes visada pirmiausiai pirminybę teikiame daryboms ir su kai kuriam šalim, su kuriamis mes turime sutarimų, mes kalbėsimės be abejo. Labai svarbu būtų taip pat spręsti viską būtent per bendradarbiavimą, geranoriškai ir tai manoma net ir tyrimo vykdymo metu. Tai yra vėlgi tas atgrasimo elementas. Kitaip sakant, tai, kad instrumentas e, būtų panaudotas ir visa procedūra privesta prie ga, iki pabaigos, e, e, ypatingai jeigu atsižvelgsime į tam tikras Europos sutartis, kur paprastai labai detaliai nustatyta visa ginčių sprendimo tvarka. Taigi pirmiausia, reikia išspręsti visas e, sutartyse numatytas ginčių sprendimo galimybės, kai turime dvišalės sutartis su valstybėmis narėmis, kur Vėlgi esame tam tikros praktikos. Prieš imdamiesi priemonių ir baigiantis tyrimui mes turėsime atsakyti teigiamai į tris klausimus. Pirmiausiai, ar yra e, diskriminuojanti kažkokia tai praktika arba mm, atskiros e, selektyvios subsidijos. Toliau, ar tai daro šalos vienai ar kelioms es aveliniams ir ar yra sąsajų tarp tos žalos ir e, nagrinėtusios veiklos. Ir jeigu visus tris klausimus remiantis įrodymais gauname teigiamą atsakymą, tada komisija gali pasiūlyti priemonės, kurios leistų kompensuoti nuostolius ir tokiu būdu atkurti lygias konkurencijos galimybės. Ir čia aš noriu pasakyti vėlgi, kad šiuo atveju e, tai nebūtų baudžiamosios priemonės, tai būtų tam tikros, na, galbūt tiesiog e, kompensacinės priemonės. Tarkim, galima būtų tarsi priskirti sumokėti baudą, kurios dydis būtų būtent e, lygus tam patirtam žalos kiekiui. Ir be abejo, kai tik tai tam tikra diskriminacija arba praktika yra panaikinama, tai tos priemonės irgi nustoja galioti. Tos priemonės nebūtų automatiškai taikomos po tyrimo, net jeigu tyrimo metu būtų prieita prie išvados, kad atsakymai ir sustis klausimus yra teigiami. Vis dėlto gale būtų dar atliekamas tam tikras testas, būtent nustatyti, ar tai tikrai atitinka visos ES interesus, ar tai nepadarys daugiau žalos negu naudos. Ir čia aš vėlgi galiu panagrinėti pavyzdžius iš kitų šalių, kada nauda vartotojams ir verslui Europoje gali būti didesnė negu žala, kurią patiria tam tikros avialinijos. Tokiais atvejais galima prieiti prie išvados, kaip pavyzdžiui, pagal prekybos barjerų reglamentą, kad mes nesimsime jokių priemonių, nes tai tiesiog labiau atitinka ES interesus. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad jeigu mes imamės priemonių, tai jokių būdų negalima būtų mūsų pačių arba valstybių narių įstumti į tam tikras e, situacijas, kurios pažeistų dvišalės sutartis su trečiaja šalimi. Priemonės turi būti proporcingos, kaip jau aiškinau anksčiau, jos gali tik tai mm, kaip ir kompensuoti tą žalą, bet čia neturi būti jokio baudžiamojo elemento arba neturi būti suteiktas pranašumas ES vežėjams, nes tai būtų visiškai prieštaringa logika mūsų siekiui. Na ir apibendrinant. Mūsų tikslas būtų užtikrinti konkurencingas rinkas tiek es viduje, tiek už jos ribų, kad būtų ne, užtikrinta ne, nediskriminuojama prieiga prie užsienio rinkų, lygiai taip kaip užsienio vežėjai turi nediskriminacinę prieigą prie mūsų, e, taip pat užtikrinti arba sustiprinti konkurenciją ir e, oro jungtis ir suteikti daugiau pasirinkimo keleiviams tiek ES, tiek ir už jos ribų. Ačiū. Ačiū, panui Korneliui. Pristatėte tarsi e, kelio gairių planą parengtą komisijos. Pradėkime diskusijas. Pradėsime nuo pranešio pano Pipe. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju komisijos atstovui Kornelijui už labai aišku, skaidrų ir įtikinamą pranešimą. Iš tiesų, siekdami užtikrinti sąžiningą konkurenciją oro transporto srityje, turime dar pasidarbuoti, kadangi anks praeitie apskritai nebuvo diskutuota dėl sąžiningos kainodaros kai kuriuose valstybėse yra tam tikrų atgrasančių priemonių. JAV pavyzdžiui, tos priemonės yra popieriuje, tačiau tie konkretus teisės aktai yra taikomi tik tai tuo atveju, kai kas nors, ką nors pažeidžia iš esmės. Taigi šioje srityje turime dar daug ko nuveikti. Žinoma, galima taikyti taip vadinamas minkštasias problemų sprendimo galimybės, pavyzdžiui, imtis ginčių sprendimo tarpininkaujant dvišalių pagrindų. Tokie ginčiai gali būti sprendžiami tarp valstybių. Antras etapas būtų toks komisijai kreiptis į įkavo procesus ir tarpininkauti sprendžiant konkrečias problemas. Visa tai vyksta pastaruoju metu, tačiau jeigu ir toliau oro transporto bendrovės Kinijoje, Rusijoje, Tailandė bus diskriminuojamos ir joms bus suvaržomos nusileidimo teisės arba bus suteikiami labai nepalankus nusileidimo laikai ir kai bendrovės ir toliau bus uh, E, spaudžiamos prie sienos, tai ES vis nieko kito, kaip galvoti apie atgrasimo priemonės. Komisija kai kurias iš jų paminėjo. Nemanau, kad reikėtų kokio nors teisės akto, dėl kurio tektų darytis dešimtmečius, tačiau kokios nors atgrasimo priemonės, veiksmingos priemonės reikėtų. Pavyzdžiui, jeigu kurie nors oro uostai baiminasi, kad mes siekiame suvaržyti konkurenciją tarp oro uostų, tai iš tikrųjų mes to nesiekime. ES yra pakankamai priemonių, kurios leistų kaip nors e, priversti oro bendrovę imtis tam tikrų veiksmų. Mes tikrai nenorime, kad kokie nors regionai ar oro uostai apskritai būtų e, sunaikinti, net negalėtų toliau gyvuoti. Aš manau, kad tokių užmojų komisijos pasiūlyme nėra. Todėl, mano manimu, šitas pasiūlymas yra naudingas Kolegos jau užsiminė, kad kai kuriuos aspektus reikėtų patikslinti. Mano frakcijos vardu taip pat bus formuluoti kai kurie papildomi politiniai aspektai. Ir aš tikiuosi, kad diskusija vyks sklandžiai, optimistiškai žvelgiu į šitos procesus, o komisijos pasiūlymas, mano manimu, yra nukreiptas tinkame linkme. Kur dingo pirmininkė? Oi. Ačiū ponui Piperiui. Votre mikro. Sorry. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch Ihnen, Herr. Ačiū, pane Prois. Dėkuoju Kornelis už labai aišku ir labai glaustą pranešimą. Mūsų frakcijoje ir aš asmeniškai atkreipdavau dėmesį į labai sudėtingą situaciją oro uostuose vietoj sąžiningos konkurencijos Vietoj to, kad būtų vienodos taisyklės, mes susidarėme su sukčiavimu, apgaudinėjimu, su nesažiningos konkurencijos apraiškomis. Socialinis dempingas ES pakerta mūsų oro transporto bendrovių galimės konkuruoti tarptautiniu mastu. Taigi reikalinga priemonė, kad būtų galima kovoti su rinkos iškraipimais ir ta priemonė turi būti taikoma, tuo atveju jau kitų galimybių nėra. Kaip e, tvirta rinkos veikėja ES negali taikstyti su tokiamis e, konkurencijos iškraipimo apraiškomis. Iš tikrųjų, nereikėtų taip pat paklusti ir mūsų įmonių spaudimui, kurios nukreipia tikslingai subsidijas į tam tikras oro bendrovės. Iš tikrųjų, tas konkurencijos sąlygų iškraipimas yra nepriimtinas dalykas ir todėl komisija galėjo pasiūlyti ką nors e, e, konkretesnio, nesažininga konkurencija iš tikrųjų nėra tinkamiausia priemonė pašalinti iš ES rinkos nemėgam, nemėgstamus konkurentus. Trečiose šalyse, jų oro uostuose taip pat dirba darbuotojai ir kol jie dalyvauja sąžininga konkurencijoje veikloje, tol jie turėtų būti taip pat skatinami. Labai svarbu atsižvelgti ir taip pat į lainerių, į lėktuvų gamintojų interesus. Rytoj kartu su kolega Piper ir kitais šešėliniais pranešėjais tikiuosi pradėti konstruktyvų dialogą ir tikiuosi, kad mes komitetui pateiksime geros kokybės pranešimą. Dėkoju. Merci beaucoup, monsieur Telička. Ačiū, panas Telička. Ačiū, pirmininkė. Ačiū ponui Kornelis už pristatymą. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad net mūsų žodžiai, kuriuos vartojame, yra svarbus. Mano supratimo, tai nėra apsauginė e, priemonė, e, tai iš tiesų yra norma e, skirta reaguoti į galimą nekonkurencingą elgesį. Jūs kalbėjote apie susiekimo užtikrinimą ir aišku, mes parlamento nariai turime apie tai galvoti. Mes taip pat turime galvoti apie tai, kad mūsų vaidmuo e, nėra samprotauti, ar yra nesažinė konkurencija, ar nėra, ir, ir, ir kas tai apskritai yra, kadangi Iš tiesų, dėl to sprendžia atitinkamos institucijos ir e, tai e, e, būtų komisijos vaidmuo per atimiausius mėnesius užtikrinti, kad mes turėtumėm teisės aktus, kurie būtų geriausi įmanomi siekiant numatyti tokias apsaugos priemonės, kad komisija parengtų patikimą instrumentą, kuriuo remintis būtų galima veikti. Atsiprašau, kad būt per ilgai galbūt, bet aš noriu aiškiai pasakyti dėl to, koks mūsų vaidmo, nes praeitį yra tai buvę. Yra buvę jautrių iniciatyvų ir aš suprantu, kad iš tiesų gali nebūti tos nesažiningos konkurencijos, tačiau parlamente e, iš tiesų anksčiau yra buvę pernelyg daug tokių nepagristų samprotavimų. Dėl parengto projekto na, turėčiau pasakyti, kad komisija galėjo rinktis kelius įmanomus kelius, manau pasirinko tinkamą. Iš esmės e, apmastė galiojančius teisės aktus kitose sritise, ne aviacijos srityje. Tai yra teisės aktai, kurie e, daug, daug metų jau buvo bandomi, naudojami, pasiteisino. Na, tai, e, tai ir prekybos rytis buvo, tai ir na, e, iš tiesų kai kurių elementų turėjom ir valstybės pagalbos teisės aktos rytyje, tai iš tiesų pozityvu. Mūsų laukia gan ilgas kelias ir nesu tikras, kad e, poveikio vertinimas yra kokybiškas e, visais aspektais. E, čia detalės nesileisiu, anksčiau esame apie tai kalbėję, ypač kalbant pavyzdžiui apie galimą poveikį susisiekimui kai, kuriem, kai kuriuose Europos regionuose. Tas vertinimas galbūt ne visai subalansuotas yra. Uh, E, tos diskusijos vyko taip pat ir taryboje, e, galbūt e, norėsite apie tai užsiminti, nes taryboje vyko specialus susitikimas skirtas poveikio vertinimui, būčiau dėkingas už tai, tačiau visgi nematau, kad tai būtų na, pas, pas, pasiteisinimas ar, ar, ar pretekstas, dėl, dėl kurio aš siūlyčiau kai kuriems mūsų nepritarti. Um, pateiktam uh, projektui, nes sakiau, kad projektas gerai parengtas yra. E, dar porą dalykų norėčiau pažymėti. Aišku, prevencinis požiūris visiškai suprantamas yra. Jūs apibrėžiate taip pat etapus ir, ir, ir tai priimtinai yra. Galbūt galėčiau šiek tiek nepritarti e, terminams, bet visi girdėjome, kad tai bus iki dviejų metų ir iki vienerių metų skubių situacijų atveju. Manyčiau, kad viso proceso metu būtų naudinga bendrauti, kalbant apie dėrybas, apie dvišalius susitarimus tarp kai kurių šalių, nes iš tiesų e, kokia e, e, koncepcija naudasiu komisija, tai ta, kurios prašėme reviacijos strategiją, kad susitelktumėm į dvišalius santykius. Uh, O čia turime e, tą priemonę, kurią galima pasinaudoti, jie tiesiog turime įvykį. Iš tiesų, niekas neprieštarauja tam, dėl ko susidėrėta, tačiau mes neturim galimybės e, detaliai stebėti, kaip vyksta dėrybos ir aišku, kai dirbsime su tekstu, apie tai norėtume pagalvoti, o galbūt reikėtų paieškoti būdų, kai būtų, būtų galima vienu metu informacinius sutikimus organizuoti iš visų dėl to, kad mūsų sakė pranešėjas, panis Viperis, iš tiesų man tai, e, mane tai drąsina. E, kokiu, e, kokio požiūrį jis vadovaujasi vertindamas projektą, tai labai panašu į mano. Uh, Girdim šiandien tas reakcijas, na, galbūt nesileisiu į siūlomus pakeitimus, galbūt tiek, bet norėčiau, kad jūs reaguotumėte tai, ką aš išsakiau ir turbūt visi žinome, kad na, turime pasistengti tinkamai parengti šitą teisės aktą. Dėkui. Ačiū ponui Teličkai. Ponas Krameris. Ačiū. Jeigu mes pirštų rodysime į kitus ir jeigu tarptautinė konkurencija iš tikrųjų nesažininga, tai ko gero bent trims pirštais bus parodyta Europos Sąjunga. Europos Sąjungoje kiekvienas antras oro uostas turi biudžeto deficitą, dirba nepelningai tokie skaičiai Europoje. O jeigu mes pažvelgtume į Vokietiją, tai Vokietijoje iš 23, 17 dirba nuostolingai. Taigi ES jokios sąžiningos konkurencijos nėra. Ir jeigu mes patys nesusitvarkysime namuos, tai mes <laughs> negalėsime niekaip paveikti tų, kurie vykdo diskriminuojančią veiką. Tai ką daro Europa? kurioje yra pigios skrydžių bendrovės, kurios apskritai beveik už dyką kyla ir leidžiasi mūsų oro uostuose. Ir be to yra toleruojamas netiesiogios valstybės subsidijos. Teisėtų subsidijų yra pakankamai. Taip pat 30 milijardų oro bendrovės mokesčių nesumoka, kadangi jos nemoka už degalus pridinės vertės mokesčio. Taigi pirmiausia, mes turime pažvelgti, kokios nesažiningos konkurencijos aplinkybės ir kokie mastai yra ES, o po to jau mes galėtume pagalvoti apie susitarimus su kitomis valstybėmis, tačiau bėga metai ir mes nieko nepasiekime. Todėl aš norėčiau pasakyti dar kartą, kad negalime rodyti pirštų į kitais, kai mes komiteto vardu mm, buvome nuvykę į Kanadą, tai ten išgirdome, kad visi Kanados oro uostai ir dirba pelningai. Taigi kyla klausimas, kai mes rodome pirštų į kitus, kai sakome, kad kiti mus diskriminuojami ir jeigu jie pasakys, o kas pas jūs ES vyksta, kokia jūsų oro bendrovių situacija, tai mūsų padėtis tampa nedėkinga. Taigi, pirmiausia, turime pažvelgti į save. Pirmiausia, nusileidimo mokestis Frankfurte yra vienoks, o, o kitose oro uostuose siekia dešimtis eurų vietoj dviejų eurų Frankfurte. Kita vertus reikia turėti omenyje, kad iš metalų ore iš sudeginamo kūro yra 3-4 kartus daugiau negu antžeminėme transporte. Voilà. Merci, Madame le Président. Je vous remercie, mes... Ačiū. Aš norėčiau padėkoti Kornelis už e, informaciją. Ir jūs įžanginėje kalboje jūs pasakėte, kad e, tikrai komisija norėtų imtis veiksmų, kad užtikrintų kuo geresnės konkurencijos sąlygas oro transporto srityje ir labai svarbu šitą konkurenciją nematyti, matyti bendroje konkurencinės kovos kontekste. Labai svarbu galvoti apie ES bendrovių konkurencingumo galimybės. Pasaraisiais metais ES tiesiog atsilieka šioje labai sudėtingoje kovoje su kitomis bendrovėmis kurios iš tikrųjų gauna didelės subsidijas ir tiesioginę valstybės paramą, o komisija neleidžia jokių kompensacinių mokėjimų daryti mūsų oro bendrovėms. Komisija nusprendė pakeisti šitą teisės aktą ir pabandyti pradėti kovoti su nesažininga konkurencija. Šiame reglamente, kuris buvo parengtas 2004 metais, kuris šiais metais turėtų būti pasiūlytas keisti, iš tikrųjų tai yra teisės aktas, kuris neleidžia reaguoti. Ačiū et en tout cas inopérant. Jau 13 metų galioja, kuris neleidžia reaguoti į besikenčias sąlygas dėl konkretai šito, kitos, šito pasiūlymo. Pirmiausia, yra atliktas vertinimas ir šitas vertinimas atrodo, rodo, kad tie motyvai yra pagrysti, kadangi labai svarbu, kad nebūtų pažeidžiamos tarptautinės e, e, taisyklės Ir be to, kita vertus, reikia atsižvelgti ir į oro bendrovių rentabilumą. Labai svarbu, kad mūsų ES visa šita pramonės šaka nenukentėtų ir kad visų valstybių oro bendrovės galėtų imtis ir konkrečių individualių priemonių. Iš tikrųjų, reikėtų atlikti tyrimą, kuris leistų uh, numatyti šito naujo reglamento kertinius asmen, e, e, aspektus ir labai svarbu, kad būtų priimtas tinkamas baigiamasis komisijos e, pasiūlymas. Norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, kokius dalykus. Pavyzdžiui, 12 straipsnio antroje dalyje yra sakoma, kad komisija negali imtis kokių nors priemonių, jeigu šitos priemonės būtų nukreiptos prieš ES interesus. Pavyzdžiui, jeigu ES e, interesus pažeidžia trečioji, trečios šalies bendrovė, tai komisija galėtų pradėti tyrimą ir e, įvertinti, ar yra pažeidžiamos konkurencijos e, sąlygos, tačiau kita vertus, kaip komisija sugebės tokį sprendimą taikyti ir kaip jinai uh, galės kovoti su trečiųjų šalių priemonėmis, kurios yra taikomas mūsų ES oro bendrovių adresu. Dėkojame kolegė Arnetui, dabar ponia Kliu. Uh, Ačiū už labai aišku pristatymą, ponia Konelis dėl siūloma reglamento nuostatų ir man iš tikrųjų labai įkvėpia jūsų žodžiai, kad šio reglamentu stengiamasi užtikrinti arba apginti konkurenciją, o ne įvesti kažkokias tai projekcionistinės priemonės. Tai labai svarbu. Ir manau, kad skaidrės, kuris iš pradžių parodė apie tas jungtis, jų svarbą, Iš tikrųjų, šiuo metu Europa turi daug prekybinių ryšių su Japonija, Singapūru ir panašiai, pasirašė naujas prekybos sutartės ir e, be abejo turbūt tas plačiau tokių sutarčių tinklas bus plečiamas. Taigi tai bus labai svarbu ir verslui, ir vartotojams, e, ta reikšmė tik tai auks. Todėl aš visiškai pritariu, kad mes tikrai turime kažko tai imtis tam, kad senesnis reglamentas būtų pakeistas, nes jisai pasirodė neveiksmingas. Tik šiandien nuskambėjusių žodžių tikrai labai e, įkvepiantis, labai padrasinantis. Aš manau, kad e, labai svarbu, kad pirmiausiai bus kalbama apie būtent vartotojų ir verslo interesų apginimą ir kita vertus taip pat bus stengiamasi, kad nenukentėtų oro linijos. Taigi subalansuotas pošis būtų labai svarbus, ypatingai kalbame apie dabar egzistuojančius e, ginčių sprendimo mechanizmus, aviacinės sutartis. Uh, praktiškai tos sutartys, tai tos nuostatos kai kada, kai kada mm, atrodo užsemtos ir ko gero tada būtų galima kreiptis būtent e, pastelgti šitą reglamentą. Labai svarbu, kad visi žinotų, jog e, įvairiems ginčiams yra numatyti kelių lygmenų sprendimai. Taigi sakyčiau, kad labai svarbu, kad komisija turės priemonę, kuri leis e, nagrinėti tokius skundus. Uh, Mes esame girdėję įvairiausių nusiskundimų iki šiol ir e, bus sudarytos sąlygos būtent abiem šalim pateikti e, savo argumentus, jeigu e, bus patiriama kažkokia tai diskriminacija nukreipta prieš ES vežėjus arba priešingai, bet kokia atveju tai būtų galima e, kažkaip tai išnagrinėti. Svarbiausia, kad būtų sukurta struktūra ir kad ta struktūra būtų galima pasinaudoti, jeigu tik tai to prireiks. Na ir iš jūsų e, E, nuskambėsiu pranešimą, atrodo, kad visas siūlomas planas iš tikrųjų subalansuotas, pakankamai sąžiningas ir e, be abejo su dideliu sudomėjimu stebėsiu, kaip toliau plėtosis šito reglamento rengimas. Svarbiausia dar kartą pabrėšiu, kad e, būsimoji priemonė turi būti subalansuota, apgintų Europos verslininkų interesus, o taip pat ir užtikrintų tarptautinės prekybos įsiklės. Ačiū. Toliau. Pane Kornelis, norėčiau padėkoti Jums e, komiteto vardu už šį pranešimą. Manau, visiems tapo aišku, kad e, a, aviacijos sektorijoje tarp įvairių viešėjų vis stiprėja konkurencija, bet lygiai taip pat mums aišku, kad trūksta tarptautinio reglamentavimo taisyklių. Ir tai yra be abejo situacija, kuri mm, gana sunkiai suvokiama yra. Taigi aš turiu keltą klausimų. Pirmiausia, ką jūs rekomenduotumėte mums daryti tam, kad įtikintumėm valstybės narės, kurios galbūt šiek tiek priešiškai gali žiūrėti į reglamentą peržiūrą. Kokia būtų jūsų rekomendacija, kaip mes galėtumėm pagelbėti, koks būtų geriausias būdas? Kaip jūs jau sakėte, kai kurios valstybės iš tikrųjų galbūt e, visai nuoširdžiai laiko, kad šitą iniciatyvą yra protekcionistinio pobūdžio. Toliau turiu antrą klausimą, kuris susijęs su būtent e, tam tikrų uh, apsaugos mechanizmo ir kaip jisai veiktų. Galbūt galėtumėte pateikti mums šiek tiek daugiau smulkmenų. Man nebuvo, nepasirodė viskas taip aišku, kaip galėtų. Taigi galbūt galėtumėte tą apsaugos mechanizmą padarnė šiek tiek detaliau, ką jūs konkrečiai numatote, kaip jisai veiks. 8. Je voudrais savoir concernant notamment les, les mesures de réparation, principalement entre les opérations et les engagements internationaux. Taip pat norėčiau žinoti, kokios kompensacinės išmokos galėtų būti pasiūlytos, pavyzdžiui, dvišalių kontraktų atveju, kadangi esame tam tikrų nuogastavimų dėl to, kaip jos pateisinti. Ir Matau, kad dar kažkas tai, tai prašė žodžio. E, man pasirodė, kad jau visi kalbėtojai pasisakė, tačiau matau, kad suklydau, taigi aš dabar jums veiksiu žodį. Samuitava ir tada ponė Demontė. Na, iš tikrųjų, įdomus klausimai, bet aš palaukiu ir savo eilės, kad galėčiau užduoti keltą klausimą. Taigi, pirmiausiai sveikinu komisijos pasiūlymą, kadangi sakyčiau, kad Keliose rezoliucijose Europos parlamentas yra pasakęs, kaip svarbu yra užtikrinti e, sąžingą konkurenciją, ypatingai santykiuose su trečių šalių oro vežėjais. Taigi mes turime tikrai užtikrinti, kad turime adekvačią ir efektyvę atsako sistemą, kuri leidžia užtikrinti tą sąžininką konkurenciją. Na, be abejo, kaip liberalų narys šiuose rūmose aš sveikinu visokias iniciatyvas, E, bet kokias iniciatyvas, kurios e, gerintų padėtį. Taip pat turiu keltą klausimų. Komisija savo pasiūlymę užsiminė apie tokią frazę e, prieš sąjungos interesus. Nu, kad tas priemas trečias straipsnis, dešimtas straipsnis. Kitaip sakant, komisija nepradėtų tyrimo, jeigu tam tikros priimtos priemonės prieštrautų ES interesams. Tai yra pirma nuoroda. Toliau dešimtam straipsnėje Europos komisija gali atsisakyti imtis tam tikrų kompensacinių priemonių. Jeigu tokių priemonių pritaikymas netitiktų ES interesų. Taigi mano pirmas klausimas būtų, pirminkė, kaip apibrėšime ES interesą, kadangi čia, kiek suprantu, mes turime reikalų su reglamentu ir dėl to vien šio reglamento pagrindu turėtų būti galima, taip sakant, ginti tam tikrą bylą Europos teisingumo teisme. Ir, aišku, labai svarbu yra žinoti, kokiu pagrindu komisija, pavyzdžiui, prims sprendimą. Ir kad byla iš tikrųjų e, tvirtai, taip sakant, e, būtų nagrinėjama Europos teisingumo teisme, e, jeigu trečioji šalis užginčytų. Tai būtų pirmas klausimas. Toliau antras klausimas, kaip jūs paminėjote, apie aktualumą būtent e, tarptautinio aviacijos sutarčių e, konkurencijos nuostatų kontekste. Kitaip sakant, kaip jūs užtikrinsite e, tam tikrą sąsąją tarp pirmo šitų konkurencijos nuostatų lygmens, užtikrinančių sąžiningą konkurenciją ir toliau e, tą aukštesnį lygmenį yra ką daryti tuo atveju, jeigu tų nuostatų nebus laikomasi. Taip vyktų dinamika, e, Jūs be abejo turėsite stebėti, kad tai yra dinaminis procesas, ten reikės įvertinti, ar trečios šalis ir kaip tos trečios šalis nesilaiko. Tačiau kol kas, na, norėčiau išgirsti bent jau bendro pobūdžio pamastymą. Ir dar vienas klausimas. Kalbėjote apie 13 straipsnį, finansinės prievalės arba bet kokios priemonės, kurios e, atitinka e, e, nustatytą įvertintą vertę. E, Taigi, kaip aš suprantu, šiuo atveju e, reikia pirmiausiai apsibriežti, kaip bus nustatoma ta e, ekvivalenti vertė, atitinkama vertė. Gal galite pateikti antrajate pavyzdžių, kaip jūsų supratimu, pavyzdžiui, būtų galima pasverti tą ekvivalentiškumo savoką. Ir taip pat e, toliau klausimas būtų dėl susijęs su valstybėmis narėmis. E, Kadangi žinote, kad įvyko pirmas apvalo stalo diskusijos ir kai kurios e, valstybės narės iš tikrųjų labai mm, dvėjoja dėl to, ypatingai tą galėčiau pasakyti apie britų kolegas, nors be abejo Brexitas šiuo atveju turbūt problemą panaikins, tačiau mano klausimas būtų vėlgi, ką jūs galite padaryti, ką mes galime padaryti, kad valstybės narės taryboje parodytų šiek tiek daugiau entuzijazmo. Kaip veiksmingai užsitikrinti didesnę paramą, didesnį palaikymą iš e, ES tarybos. Be abejo, kiekviena institucija turi savo vaidmenį, tačiau sakyčiau, kad e, šiuo atveju komisija turbūt turėtų e, tikrai sugebėti įtikinti tas valstybės narės, kurios dėjojo, reikėtų peržiūrėti senąjį reglamentą. Na ir pabaigai galiu pasakyti, vėlgi jūs be abejo pabrėžite, e, savo pranešime, kad e, mes kalbėdami apie konkurenciją neturime tokio režimo kaip, tarkim, PPO. Tačiau, manyčiau, kad reikėtų iš tikrųjų siekti pilnai integruoti aviacijos paslaugas po PPO skiečių, kadangi man labai sunku dabar paaiškinti savo rinkėjams, e, kad pavyzdžiui, Boeingas ir Airbusas e, gali kažkaip tai pagal pasaulio veikybos organizacijos nuostatas savo, savo reikalus tvarkyti, savo ginčius spręsti. E, o aviacijos vežėjams tos taisyklės netaikomas. Nežinau, ar ICAO tai turėtų padaryti, bet galbūt e, iš kitos pusės bent jau e, olandiškai turime tokį išryškimą, kasgi ten ties horizontų, kitaip sakant, koks turėtų būti galtinis paveikslas, kokia turėtų būti galtinė situacija. Ir jeigu kalbame apie teisingos, sąžiningos konkurencijos užtikrinimą aviacijos sektoriuje, aš manau, kad galutinis tikslas vis dėlto turėtų būti PPO. Taigi, kokie būtų jūsų pirmieji žingsniai ir kaip jūs tikinsite e, dviejojančias valstybės narės, kad būtent pasirinkta teisinga kryptis? Ačiū. Ponui Hindenburgui, ponė Demantė. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, ačiū ponui Korneliu Švaukų pristatymą. Mano supratimu, tai buvo labai naudinga. Viena pastaba ir vienas klausimas. Norėčiau paklausti apie lankstumą. Sakėte, jog nenorime e, baudžiamųjų priemonių, e, mes turime atsižvelgti į tai, kas e, pozityvaus bus gauta iš tų žingsnių, kurių bus imtas aviacijos sektorėje. Uh, Tai e, iš pat pradžių nenorima yra baudžiama požiūrio. Jūs e, kalbėjote apie statistiką nuo 92 iki 2016 ir palyginote tai su panašiu laikotarpiu ateitie. Žinome, kad e, jau dabar oro erdvėje nemažai spašių norime, kad uh, būtų e, tankus tinklas, kad e, nu, plėčiai turėtų galimybę nuvykti oro uostą, sėsti į savo, į savo lėktuvą. Tačiau nes gali atsitikti uh, uh, taip, kad, e, e, tarkim, kai kurios e, sritis nebus laikomos turistiniam ir net kas pat galimybės bus juose. Ir dar kalbant apie labiausiai nutolusius regionus ES, aš manyčiau, kad apie tai reikėtų labai rimtai pagalvoti. Uh, Ir šiam kontekste reikėtų taip pat pagalvoti apie sąjungos sutarimus su trečiosiam šalim. Aš esu pranešėja atsakinga už pranešimą apie Persijos įlankos šalis, bet e, žvelgiame ne vien tik tai tą šalį, bet šiek tiek plačiau. Reikėtų pasižiūrėti, reikia pagalvoti, kokie susitarimai yra sudaryti, kaip jie taikomi, gyvendami, turime pagalvoti, kokios įtakos tai turės e, konkurencijai, kaip tai dera teisės aktais ar sistema yra, yra visiškai na, patikima ir visiškai atitinka reglamentą. Ačiū. Dabar vėl su, suteiksiu žodį ponui Korneliui. Galbūt jis galėtų plačiau paaiškinti, atsakyti klausimus. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, ačiū ponui Piperiui šešėliniam pranešėjam už susidomėjimą rodomą šio teisės aktu. Esu pasirengęs ir aš pats, ir mano komanda yra pasirengus dirbti su jumis, pateikti papildomus jums reikiamus informacijos savo darbę. Kalingos, na, ačiū už bendrą pritarimą pasiūlymui, nors turbūt galėčiau pasakyti, kad jei ne visi, tai dauguma jūsų manot, kad tai subalansuotas pasiūlymas e, būtinas. Iš tiesų e, tai labai padrasina mus, kai kurie jūsų minėjote, kad yra kai kurių niuansų, kuriais reikėtų tai papildyti. Tam tikrose vietose tai turbūt natūralu yra. Dabar grįžtant prie e, konkrečių iškeltų klausimų. Norėčiau paminėti tai, ką sakė panas Telička dėl poveikio vertinimo ir dėl uh, jungčių susiekimo. Na, žinoma, visų pirma, reiktų pasakyti, kad ne, nelengva atlikti poveikio vertinimą, ypač uh, šito, šitokios priemonės atveju, nes tai yra pagrindų reglamentas, nustatantis procedūrą, kriterijus, bet iš tiesų nesigilinama yra į atskirus atvejus. Kai kurie jūsų teisingai pažymėjo, kad ne, šiandien mes to nesiekėme, kol, kol dar nė, nėra šito reglamento atlikti vertinimą tam tikrų atveju, kaip tik todėl labai sunku yra. Na, kiekybiškai įvertinti reglamente, koks gali būti poveikis atvejams konkretiem, e, kai mes dar to nežinome koks poveikis Europą galėtų būti. Na, turint galvoje visus tos apribojimus, visgi manome, kad pavyko parengti įtikinantį poveikio vertinimą, valtinį, atsakant į pagrindinius klausimus, į kuriuos turi atsakyti poveikio vertinimas. Tai yra pasirinkimas nieko nedaryti arba kažką tai daryti. Na, tai, tai, tai toks būtų bazinis lygmo. Arba, tarkim, pasirinkimas, ar, ar, ar dirbti tarptautiniu lygmeniu, į KAO, PPO, ar, ar veikti per mūsų pačių priemonę. Ir kaip ir kai kurie jūs sumano, mums reikia ir to, ir to. Ir, ir mes pasirinktum tokį variantą, kad reikia veikti ir tarptautinių lygmenių, KAO, PPO ir taip ir, ir dvišalių pagrindų reikia veikti ir remiantis šito argumento. Na, aišku, yra tikrų apribojimų, galbūt netgi yra tam tikrų sunkumų kai kurios klausimais. Visgi, aš manau, mums pavyko padaryti pagristą išvadą, išvadą pakankamai dokumentais pagristą ir, ir tai patvirtino ir mūsų nepri, nepriklausomą reguliavimo um, tikrinimo uh, valdybą dėl uh, E, jungčių, susikimo jungčių. Žinau, kad tai neramina ir taryba tai neramina, todėl tai akcentavau savo pristatymo metu, nes susikimo jungtis tai mūsų yra išeities taškas, tai nėra reglamento auka, tai yra tai, kam reglamentas duos naudos. Ir tokio požiūrio mes būtent ir laikomės, kad mums reikia kaip įmanoma daugiau žaidėjų įtraukti, kad būtų galima veikti tikrai konkurencingoje rinkoje, rinkoje, kurioje kurio yra tokios yra sąlygos, kad niekas nediskriminuojamas yra. Ir tai yra priemonė, kuri, e, kuri pavyks mums to pasiekti, netgi, netgi ten, kur mes neturim tiesioginės jurisdikcijos, tai yra užsienyje. Visgi, e, jei, tai, jei norim, kad mums tai padėtų ten, kur mes jurisdikcijos neturim, tai e, ir kai kurie jūsų tai minėjo, ką mes rinktumėmės, tai aišku, dvišaliai santykiai, sprendimai dėl kurių sutarta per dėrybas ir iš tiesų uh, kam nenaudinga, jeigu sudėrėti santykiai žlugtų. Žinom, koks pasaulis yra kartais atsitinka, tai nereiškia, kad ne, iš karto nesinaudosim tą priemonę. Pirmiausia, pasinaudosim turimais susitarimais, vyks diskusijos, turim susitarimus su daugeliu šalių, galbūt mes, ne mes tiesiogiai, bet dauguma valstybių narių. Ir aišku, galbūt gali atsitikti taip, kad. Uh, kai kuriais atvejais sprendimo nebus yra stabus atsitrenkta į, į sieną ir turim turėti priemonę. Taip gali atsitikti, gali būti, kad kita pusė nesiklausys. Tai iš tiesų mes ir uh, matytumėm uh, e, tokią hierarchiją. Pirmiausia, pasaulinės taisyklės ir atsakant į uh, pono van Mitterburgo klausimą, taip iš tiesų tai trauksime toliau darbo atverkę, ypač Čikavo. Tačiau uh, turiu pasakyti, kad uh, Europa labia, labiausiai siekia įgyvendinti šitą darbo atverkę, kad būtų pasaulinės uh, veiklos taisyklės kitose kitose pasaulio šalise e, tai apskritai nėra daroma, ne, ne tose šalise, kurias paprastai sako, kad jos už konkurencingą rinką, kaip pavyzdžiui JAV, aviacijos rytyje jie laikosi labai tradicinio požiūrio, tai na, e, gyvenam tokioj tikroviai, ta pati problema egzistuoja ir, ir PPO. Aišku, mes siekiame to, tačiau neturime turėti vilčių, kad tai išsispręs per, per porą metų. Ir, uh, per tą laiką mes galime pasirengti savo tokį veiksmingą instrumentą. Ponas Krameris minėjo konkuravimo ES viduje klausimą ir, ir mes tuo labai suinteresuoti esame, kaip sakiau, už pat pradžių mes norėtume laikytis kompleksinio požiūrio. Ampliacijos strategijoje yra numatyta ne viena iniciatyva, tai viena tik tai iš iniciatyvų, kalbant apie e, oro uostus, konkurenciją tarp jų. Uh, Tai e, tikrai nesame už tai, kad e, būtų oro uostai, kurie neturės savo rinkų ir komisijos narė Bulštai nekartą minėjusi yra e, galioja labai griežtos valstybės pagalbos taisyklės taikomos oro uostams. Na, tai, tai taikoma investiciniai pagalbai ir veiklos pagalbai ir iš tiesų praktiškai neįmanoma yra padengti oro uosto deficito uh, remiantis Europos valstybės pagalbos taisyklėms, aišku, mes esame už komercinio oro uosto sektorių ir iš tiesų Europos e, Sąjungoje tikrai neblogai e, sekasi tai, tai daryti. Mūsų oro uostai yra kon, gan konkurencingi, jie sėkmingai teikia paslaugas, oros mokesčiai e, oro uostų skiriasi, aišku, bet tai atspindi investicijų skirtumus, paslaugų lygio skirtumus. Uh, ir oro uostų mokesčiai yra nustatomi pagal mūsų oro uostų mokesčių direktyvą. Ir iš tiesų tai turi atspindėti tos faktinius elementus, kurie skiriasi atskiruose oro uostuose ir gali būti taip, kad, pavyzdžiui, tarkim, oro uostas plečiasi, statomi nauji nusileidimo pakilimo takai, terminalai ir taip toliau. Ir, ir tai reiškia, kad e, tai kainuoja labai daug ir na, e, jie turi didinti mokesčius, kad sugrįžintų investicijas. Manau, nu, ir, ir aišku, mes pradėjome vertinimo oro uostų mokesčių e, direktyvos ir pradėsime taip pat verinti ir oro paslaugų reglamentą. Tai yra e, žymusios 1008 reglamentas ir aišku, taip pat per artimiausius metus reikia pažiūrėti, e, peržiūrėti ir kaip veikia mūsų vidaus rinkos taisyklės. Tai tikrai bus galimybė prie to grįžti. Taip pat buvo minėtas terminų klausimas galimybę patvirtinti laikinas priemonės. Iš tiesų maksimalus laikotarpis yra numatytas, bet minimalus nėra numatytas. Iš tiesų niekas nedraudžia mums stumtis į priekį sparčiai. Ir kaip tik tai buvo įtraukta ir žalos savoka, tai reiškia, kad mes galėsime simti veiksmų netgi tais atvejais, kai tos žalos dar, dar, nė, dar nėra, bet, bet yra grėsmė, kai esame tikri, kad taip atsitiks ir galime imtis veiksmų labai greitai esant reikalui sąjungos intereso klausimas buvo minėtas kelių narių. Tai E, akivaizdu, centrinis klausimas yra, nu, taip pat tai svarbus, svarbu bus ir diskutuojant su taryba, kaip apibrėžiamas e, sąjungos interesas. Man, manome svarbu, kad būtų šita savoka čia, mes, mes e, jos neišradome, ji yra kitose gynybos priemonėse ir iš tiesų negali būti taip, kad kažkas pateikia skundą ir viskas važiuoja kaip traukinys, nesustabdomai ir galų gale rezultatas bus, dėl kurio apgailestausim ir tai bus nenaudinga piliečiams. Iš tiesų turi būti vertinimas iš pradžių, kad E, plačiau vertintumėm situaciją. Aišku, negalime pateikti pavyzdžių iš aviacijos ryties, nes e, jų, jų neturime, tačiau yra atvejų, e, pavyzdžiui, prekybos kliučių srityje, kovos su dempingu e, srityje, kaip, pavyzdžiui, yra buvę tokių, e, tok, tokių atvejų, e, kai pusiausvėros nebuvo ir, ir buvo atsižvelgianti. Tai nuspręsta taikyti arba netaikyti priemonės. Na, aišku, tekste, kalbant apie sąjungos interesą, sunku tiksliau formuluoti. Jeigu bus formuojama per tikslų, tai iš tiesų nepasiek, nepasieksime tikslo, nes norime atsižvelgti į platesnį vaizdą. Ir nemanau, kad e, turimos priemonės dabar yra šią prasme tikslesnės. Dėl diskusijų taryboje, na taip, tai teisingai girdėjote, e, valstybių narių nuomonės gan ženkliai skiriasi. Mums e, tai atrodo, kad labai dažnai Tai yra tiesiog e, nuomonės, e, kurios e, buvo suformuotos prieš mus dar parinkiant pasiūlymą. Tai tie lūkesčiai, kurie buvo iš vienos kitos pusės, ką dabar darome, tai bandom siekti pažangos, bandom sakyti, kad atidėkime pernykščius uh, pranešimus spaudai e, į šalį, bet pasižiūrėkime, kas pasakyta tekste. Apsaugoti, numatyti apsaugos priemonės, kai kurios valstybės narės bijo, kad taip net, ne, apskritai neatsitiks. Ne, nebus taip, kad mes už, uždarysime tam, tam tikras tarptautinės jungtis konkrečiam oruose, taip niekada nebus. Visi procesai, procedūros ir, ir saugikliai, visa tai yra ir manau, kad ir. Yra E, parlamente labai aiškiai matėte tą pusiausvyrą taip e, atskirų interesų. Na, aš manau, kad ir nuomonės taryboje taip pat keisės, pradėjus gilintis į tekstą, kai bus geriau suprasta, e, apie ką kalbama šioje priemonėje. Ir žinoma, mes E, pasikliaujame tarp institucinių procesų, tarp parlamentos, e, tarp tarybos ir Europos e, par parlamento, kad tai bus veiksminga dėl dvišalių sustarimų, dėl vykstančių dėrybų. Uh, Na, tiesą sakant, gauname pozityvę e, informaciją iš tų šalių, su kuriuom deramės, kaip ir jūs. Jos mano, kad pasiūlymas subalansuotas, remiamas e, įrodymais, faktais, e, gerbiama teisė gynyba, tai kad tai nėra baudžiamojo pobūdžio priemonė ir iš tiesų kai kas bijojosi, kad mes kažką pasiūlysime ir mes to tikrai nepasiūlėme. Tai reakcijos labai, e, labai teigiamos, iš tiesų jokio neigiamo poveikio nebuvo nei, nei vienoms iš mūsų dėrybų. Ir kaip sakiau, mes už dėrybas ir esam e, pasirengę siekti tų, tų partnerysčių, kurios e, numatys, tikėkime, labai detalės nuostatas dėl, e, dėl veiklos ir, ir numatys bendradarbiavimo grindžiamus veiksmingus ginčių sprendimo mechanizmus. Ir tokiais atvejais niekada nereikės pasinaudoti šito reglamento. Uh, Buvo klausimas ar prašymas pateikti pavyzdžių, kokiu priemonių būtų galima imtis be finansinio prievalio. Tai galėtų būti bet kokios formos priemonė, kas, pavyzdžiui, būtų susiję su oro navigacijos paslaugom, su oro, oro uostų paslaugom, kitų paslaugų naudojimu, kuo naudojasi <coughs> oro transporto paslaugų tiekėjai. Na ir mm, be abejo, visos e, veiklos priemonės įmanomos, išskyrus tas, dėl kurių e, mes arba valstybės narės pažįstų galiojančios e, dvišalius sutarimus. Tokios priemonės nebūtų įmanomas. Bet jau kaip galite įsivaizduoti, kad mūsų reglamente dėl lėktuvo kelimo laiko tarpsnių, tarkim, jeigu viena šalis diskriminuoja skirdama laiką mūsų oro linijoms, kad mes iš savo pusės galime pritaikyti tokią pačią priemonę, lygiavertę priemonę. Ir prieš porą metų e, yra buvęs atvejais tokiais laiko tarpsniais, per mažiau negu uh, parą iš tiesų tos diskriminacinės priemonės buvo panaikintos, atšauktos. Tai iš tiesų rodo, kokio, uh, kokį atgrasomąjį poveikį gali turėti tokias priemonės. Dėl PPO jų atsakiau. Toliau, dėl to, kas sakė panė Demonte, dėl regioninės plėtros. Uh, Na, iš tiesų, mes manom, matome, kad e, bendra e, rinka lėmė tai, kad dabar maršrut tris kartus daugiau negu kad buvo, kol dar neturėjom bendros rinkos. Tai reiškia, kad tie miestai, kurie neturėjo tokių jungčių, dabar jas turi. Ir e, dabar mat, matome, kai labai dažnai maršrutai nukreipiami ne, ne per stambius centrus, bet e, tiesiai atitinkamas vietas regionuose. Ir aišku, viešųjų paslaugų prievalė yra ir gairėse birželį bandėm tai iškiu išdėstyti, kaip, kaip reikėtų e, taikyti viešųjų paslaugų prievalės, nes e, dažnai būna taip, kad šalis abejoja, ar to naudotis ar ne, nes neaišku, kokiam priemonėm, tai yra kokiam aplinkybėm tai galima daryti, bandėme tai iškiu. Šis tai man regis pirmininkė apžvelgiau pagrindinius klausimus. Dėkui. Ačiū, kolega Kornelis. Iš tikrųjų, jūs e, pabandėte atsižvelgti į mūsų komiteto abejonės ir lūkesčius, kurias mes reiškėme jau senokai. Dėkoju, kad mes vis dėlto sugebėjome susitikti pirmą kartą ir aptarti šios klausimus. Ir aš manau, kad susitiksime dar ne kartą, kol galiausiai bus pristatytas galutinis komisijos pasiūlymas. Taigi, dėkoju, kad jūs radote laiko ir, žinoma, visada esate laukiamas mūsų komiteto svečias. Et maintenant, je vais vous dire que la Dabar pradame uždarąją posėdžio dalį. Norėčiau paskelbti trumpą petraukėlę, kol vaizdo kameros bus išjungtos ir kol kolegos, kurio, kurie neturi teisės dalyvauti kitoje posėdžio dalyje, išeis iš salės. Duodu jums dvi minutės, kad išeitumėte sklandžiai iš salės.